colleagues, we're going to begin our hearing. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų klausimus. Prašyčiau susėsti. Mūsų klausimai skirti kovai su terorizmu ir ES vidaus saugumo iššūkiams. Gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius į šiuos klausimus skirtus kovai su terorizmu ir ES vidaus saugumo iššūkiams. Europoje saugumo situacija per pastaruosius metus ženkliai pasikeitė dėl naujų konfliktų ir neramumų ES kaiminystėje. Ir dėl tos priežasties e, kilo naujų iššūkių dėl e, naujų technologijų sparto, sparčios plėtros ir naudojimo, vis didesnių radikalizavimų, kas veda prie smurto ir terorizmo. E, šiuose e, klausimuose mes norėtumėm išklausyti ekspertų, e, ką jie pasakytų apie teroristų keliamas grėsmes ir taip pat politikos požiūris, požiūrį, kuris yra reikalingas. Šie klausimai yra transliuojami internetu ir pirmoje mūsų klausimo dalyje mes kalbėsime apie terorizmo keliamas grėsmes, tai yra apie susidariusią situaciją. Ir apie tai geriausiai žino Robas Weinreitas, Europolo direktorius. E, jis pats asmeniškai yra susijęs su problemomis su kuriomis susiduria atskiros valstybės naras. Robertas Weinreitas ne pirmą kartą yra kviečiamas į Europos parlamentą ir visai neseniai jis e, dalyvavo e, nagrinėjant teroristinius išpolius, kurie buvo įvykdyti Prancūzijoje ir Belgijoje. Taigi pradėsime nuo Robo, jam bus skirta 10 minučių, toliau steiksime žodį kitiems prelegentams. Prašome. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems, gerbiami komiteto nariai, svečiai. Kaip ir sakė pirmininkas, aš norėčiau Jums pristatyti situaciją, kokie, kokie yra terorizmo pavojai ir pristatysiu Jums Europolo e, vertinimą e, susidariusios situacijos e, vertinimą ir taip pat pateiksiu Jums daugiau informacijos apie mūsų sukauptus duomenis. Žinia, kad kiekvienais metais mes parengėme ataskaitą E, bendradarbiaujant su valstybių narių ekspertais ir ES institucijomis bei trečiųjų šalių e, struktūromis. E, šioje ataskaitoje yra pateikiama informacija, kaip kinta pavojai. Oficialiai ši ataskaita bus paviešinta po kelių savaičių, tačiau dabar norėčiau Jums pristatyti kai kurias išvadas. Taigi, apžvelgime 2014 metus. E, ši ataskaita e, apriepia kalendorinius metus ir e, todėl į ataskaitą nėra įtraukti tie teroristiniai išpoliai įvykdyti šių metų pradžioje. 2014 metais keturi žmonės žuvo nuo teroristų rankos. Konkrečiai reikėtų paminėti 2014 metais žydų muziejuje Briuselėje įvykdytus išpolius. Taip pat turistų išpolių skaičius padidėjo 2014 metais ir siekia 100, 201. 774 asmenys buvo sulaikyti 2014 e, metais e, dėl nusikaltimų susijusių su terorizmu. E, mes taip pat matėme, kad didėjo teroristinių išpolių skaičius, kurių įvykdė atskiri teroristai arba nacionalistai. Taip pat matėme, kad mažėjo e, išpolių, kuriuos organizavo kairiojo flango arba e, dešiniojo flango ekstremistai. E, taip pat padaugėjo ir e, terorizmo teroristinių išpolių skaičius, kurie buvo įvykdyti dėl religijos. Ir um, kalbant apie sulaikytusius asmenys, e, daugiausiai asmenų buvo sulaikyti būtent e, dėl to, kad buvo įtariami įvykdę teroristinius išpolius dėl religijos. Pavyzdžiui, 2014 metais e, tokių asmenų skaičius siekia 395, o 13 metais 216, tai yra E, labai didelis skirtumas. E, mes žinome, kad labai daug e, dideliam skaičiui teroristinių išpolių valstybės narės užbėgo iš už akių. Ir nors islamo valstybė ir Al-Qaeda grupuotas yra aktyvios jo e, ne ES kontinente, jos turi ir galimybių ir išteklių įvykdyti išpolius ir ES ir vakaruose. E, nors mus dabar daugiausiai neramina islamo valstybė, e, reikėtų nepamiršti, kad Al-Qaida vis dar išsaugo gebėjimus, kad galėtų įvykdyti teroristinius išpolius Europoje. Todėl šios grupuotės uh, E, keliama grėsmė taip pat didelė. Toliau pavienių teroristų vykdomi išpoliai. E, su tokiu, tokiais reiškiniais e, taip pat Europoje susiduriama. Tai yra asmenės, kurie įvykdo pavienius išpolius. Taip pat nereikėtų paminėti reikėtų nepamiršti ir tų e, užsienio kovotojų, kurie grįžta iš Sirijos ir Irako. Dėl to e, laikomės nuomonės, kad tokių pavienių teroristinių išpolių galėtų padaugėti, todėl kad jie grįžta jau e, paveikti radikalistų ir gali paveikti taip pat aplink esančius asmenis. Kai dėl e, užsienio kovotojų matome, kad e, jų skaičius, e, tai yra asmenų, kurie vyksta į Siriją ir Iraką, ženkliai augo ir 2014 metais. Taip pat padidėjo ir moterų ir vaikų skaičius, kurie vyksta į tą regioną. Taigi laikomės nuomonės, kad dėl to, lieka labai didelis pavojus ir ES piliečiams, kaip parodė pavyzdžiui E, išpoliai Sirijoje, Jemene, Afganistane ir Alžyre. E, taip pat mes laikomės nuomonės, kad e, bent šeši ES piliečiai, kurie nebuvo kovotojai, buvo nužudyti Sirijoje, Jemene, Afganistane ir Alžyre. Taip pat matome, kad stiprėja antisemitinės nuotaikos. E, besitėsiant e, konfliktui Irake ir Sirijoje didės ir socialinė e, įtampa. Dėl to sustiprės ir antislamitinės jėgos. Ir be to mus verčia sunerimti situaciją ne tik tai Libijoje, bet ir Ukrainoje, kur gali sustiprėti dešinieji ekstremistai. Uh, Kai dėl 15 metų apžvalgos, tai mes matome, kaip prasidėjo metai, e, buvo įvykdyti išpoliai Paryžiuje, Kopenhagoje, e, taip pat buvo įvykdytas ir išpolis Tunise. Matome, kad Irane ir Libijoje situacija yra nestabili ir tai e, situaciją dar pablogina taip pat ir islamo valstybės veiksmai. Taip pat 2014 metais mes matėme, kad e, daug e, buvo daug džihadistų, kurie vyko į Iraką ir į Siriją. Per pastaruosius 3-15 metų e, mėnesius 154 asmenys buvo sulaikyti ES už teroristinius veiksmus pagristus religiją. 19 ES piliečių buvo sulaikyti už ES ribų. Taigi, ką daro Europolas? Europolas e, jau ėmėsi veiksmų e, Europos dar šių metų pradžioje buvo parengtos labai e, mes atsižvelgėme į tas rekomendacijas, kurias parengė Europos parlamentas šių metų pradžioje. Na ir nuo teroristinio išpolio Junktinėse Amerikos valstijose buvo nulatos akcentuojama kova su terorizmu. Mes visada sakėme, kad neužtenka tik tai keistis informaciją, reikia aktyviai imtis veiksmų. Tokioje pozicijoje yra uh, nepasikeitusi. Europolas gali parengti, e, padėti valstybėms narėms, e, analizuojant situaciją. Taip pat mes galime pateikti, užtikrinti ir e, staugaus komunikavimo kanalus teisės saugos pareigūnams valstybėse narėse. Be to žinia, kad mes taip pat užtikriname ir duomenų konfidencialumą. Ir pereitais metais mes e, atnaujinome mūsų sistemas, priderinome jas e, prie to, kad būtų galima keistis e, saugiai žvalgybinė informacija. Taip pat yra sukurtas Europos kovos su terorizmu centru, kuris rūpinasi užsienio kovotojų klausimais, taip pat terorizmo finansavimo klausimais. Kalbant apie informaciją, e, kaip yra keičiamasi duomenimis tarp Europol ir valstybių, valstybių narių, e, matome, kad esamas potencialas dar nėra iki galo išnaudojamas. Pereitais metais padaugėjo duomenų, e, kurie, kuriais keičiasi Europolas su valstybėmis narėmis, 50 procentų. Tačiau matome, kad e, mažai nacionalinių kovos su terorizmo centrų yra susiję su siena. Kai dėl e, keliautojų, dėl, dėl džihadistų, dabar jau daugiau nei 3000 asmenų yra įtariami e, sąsajomis su užsienio kovotojais. E, vadovaujantis anksčiau surinktais duomenimis matome, kad e, tokių asmenų skaičius auga. Tačiau e, aš laikausi nuomonės, kad surinkti duomenys tikrai neatspindi realios situacijos, tai yra kiek asmenų realiai vyksta kaip užsienio kovotojai į Iraką arba Siriją. Dėl tos priežasties reikia pagerinti bendradarbiavimą tarp Europolo ir nacionalinių e, kovos su terorizmo centrų. Ačiū Europos parlamentui už rezoliuciją šiuo klausimu. Ten yra pateikta labai aiškiai deklaracija, kalbama apie bendradarbiavimą tarp Europolo valstybių narių paramą. Mes ketiname e, stiprinti mūsų gebėjimus ir suburti ECT, e, tai yra Europos kovos su terorizmo centrą e, Europole. Tai bus panašus centras kaip e, ir centras skirtas kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Nereikės kurti naujų struktūrų. Jau panaudojant esamus gebėjimus mes galėsime padėti valstybėms nariams ir e, patenkinti tiek Europos parlamento, tiek e, komisijos lūkesčius. Dėl e, kovos, e, dėl užsienio kovotojų, dėl terorizmo finansavimo, dėl šių klausimų taip pat būtų galima bendradarbiauti. Na ir tai taip pat būtų galima daryti vadovaujantis esamais teisės aktais. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, teroristai vis dažniau naudojasi socialiniais tinklais, internetu, pavyzdžiui, džihadistai. E, puikiai žino, kaip veikia socialiniai tinklai ir naudojasi jais, ieškodami naujų rekrūtų bei e, informuoja visuomenę apie e, teroristinius, akt, e, teroristinius veiksmus. Taip pat mes žinome, kad e, per Twitter socialinę svetainę kiekvieną dieną apie šimtas tūkstančių žinučių e, pasirodo, kurios yra susijusios su islamo valstybės arba terorizmo garbinimu. Be žinia, kad e, su terorizmu reikia kovoti bendrai, tam reikalingas bendras ES e, atsakas. Dėl tos priežasties e, buvo priimtas sprendimas sukurti tam tikrą kontaktinį punktą, kaip, prie, kaip nusprendė ministrai. E, ši struktūra turėtų koordinuoti veiksmus, e, kovojant su terorizmu. Ir taip pat mes padėsime kompetingoms institucijoms e, teikdami struktūrinę analizę. Šiuo metu mes dirbame su valstybių narių ekspertais, komisija, kalbame su verslu, kaip būtų galima gyveninti minėtą iniciatyvą jeigu turėsite klausimų, aš pateiksiu jums daugiau informacijos. Taigi, žinia, kad terorizmas yra vienas aktualiausių saugumo e, klausimų ES, mes turime daryti daugiau, dirbti už ES ribų su suinteresuotomis bendruomenėmis. Europos parlament, Europ, e, Europolas yra pasirengęs tęsti darbus, e, keičiantis informaciją, kuriant paneuropinį e, centrą, kuris būtų skirtas e, kovoti su e, terorizmu. Ir taip pat mes norime padėti valstybėms narėms stebėti, kaip teroristai naudoja socialinės tinklus. Dėkuoju, jūs apibūdinot bendrąjį kontekstą, žinoma, ir taip pat minėjote ir kelis uh, klausimus, apie kuriuos būtų galima dar padiskutuoti, ateities klausimus, kovos su terorizmu centrą ir panašiai. Manau, kad kolegos norės pateikti klausimų ir dėl šių dalykų, jeigu turėsime laiko. Visą tai sudaro vidaus saugumo strategijos dalį, taigi tai labai aktualūs klausimai. Ačiū labai už jūsų įsamų indėlį diskusiją. Kitas mūsų prelegentas yra prelegentė yra Dolgor Solongo, kuri atstovauja jungtinių tautų kovos su narkotikais ir nus, nusikalstamumu biuro, biurui. Ji dirba terorizmo prevencijos skyriuje Azijai ir Europai. Prašau, ponė Solongo. Ačiū labai pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Dėkuoju pirmininkė gerbiami komiteto nariai, už kvietimą jungtinių tautų kovos su narkotikais ir nusikalstamumo biurui dalyvauti e, šiuose klausimuose. Mums, man asmeniškai, tai didelė garbė ir privilegija dalyvauti e, šiame posėdėje. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad apskritai, kad mūsų biuras buvo pakviestas į šį ES renginį, jau rodo, kad jūsų komitetas ir Europos parlamentas apskritai labai rimtai žiūri į terorizmo ir kovos su juo klausimą, labai plačiai žiūri į šį klausimą ir jį vertina ne tik ES mastu, bet viso pasaulio lygmenių ir mano, kad veiksmingus sprendimus galima rasti tik pasauliniu mastu per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ne tik ES viduje, bet ir um, už jos ribų. Savo trumpo pristatymo metu norėčiau trumpai papasakoti, apskritai, kaip jungtinių tautų bendruomenė atsako į terorizmo grėsmę. Nesigilindama per nelik iš šios situacijos analizę, nes mm, jungtinių tautų kontekste tokios nuodugnios analizės net negalėtume pateikti. E, terorizmas yra pasaulinio masto grėsmė kuri yra glaudžiai susijusi su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu. Teroristai e, naudojasi tais pačiais nusikalstamais e, tinklais, e, vykdo tas pačias nusikalstamas veikas, pavyzdžiui, neteisėta priekyba narkotikais, ginklais, žmonių grobimas ir panašiai. Taigi tai yra gana pavojingas, sudėtingas reiškinys ir naujas reiškinys yra užsienio kovotojai. Reikėtų paminėti, kad jungtinių tautų sistema ir departamentai tokie kaip mūsų stengiasi rasti atsaką e, tokioms grėsmėms. Gal ne visi yra susipažinę su mūsų biuru. Žinau, kad e, labai gerai išmanote Europos Sąjungą, Sąjungos institucijas, bet nebūtinai jungtinių tautų institucijas. Taigi, kas yra jungtinių tautų kovos su narkotikais ir nusikalstamumu biuras? Tai e, biuras, kuris yra įsisteigęs e, Vienoje, tai yra vienas iš Jungtinių tautų sekretoriato departamentų. Taigi esame tiesiog įstaiga, kurioje dirba valstybės tarnautojai, padedantis Jungtinių tautų organizacijos valstybėms narėms. Esame Jungtinių tautų organizacijos e, narys, kovojame su uh, priekybą narkotikais, organizuotų nusikalstamumu, korupcija, terorizmu. Um, teikiama, teikiame įvairius um, normatyvinius atsakus uh, įvairiose srityse, nusikalstamumo, narkotikų, terorizmo srityje, užsiemame moksliniais tyrimais ir analizę šioje srityje. Čia mūsų patirtis gana ribota. Na ir pagrindinė mūsų veiklos sritis yra techninė pagalba organizuojame e, pagalbą baudžiamosios e, baudžiamojo teisingumo sistemoms, organizuojant įvairius mokymus, didinant pajėgumus. Kokiais teisiniais dokumentais vadovaujame savo darbę? Yra 19 jungtinių tautų konvencijų ir protokolų susijusių su terorizmu, taip pat yra e, kelios saugumo tarybos rezoliucijos. Šie dokumentai yra išvardyti ekrane. Kas jungia visas šias konvencijas ir protokolus? Tie iš jūsų, kas e, yra susipažinę su teisėkros veikla, tokia kaip Europos parlamento veikla, žino, kad yra tam tikri būtiniausi reikalavimai kad būtų tvirtinami tam tikri teisės aktai kovos su terorizmo srityje. Jie yra nustatyti kaip rekomendacijos rengiant um, tokius teisės aktus visame pasaulyje um, iš valstybių reikalaujama kriminalizuoti tokias nusikalstamas veikas, um, e, turi būti taikomas principas, kad asmuo turi būti arba ekstraduojamas, arba persekiojamas ir, žinoma, yra numatomi įvairūs e, tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmai. Saugumo tarybos e, rezoliucijos yra derinamos gana ilgai, bet e, terorizmo problema keičiasi, vyksta jos raida, evoliucija. Jungt e, Europos Sąjungoje viskas e, plinta gerokai sparčiau nei jungtinių tautų sistemoje. Ir e, pavyzdžiui, rezoliucijoje 2195 konkrečiai kalbama apie tai, kad teroristų organizacijos pasinaudoja tarp valstybinių organizuotų nusikalstamumų jo pajėgumais. Ir žinoma, reikia turėti tai omenyje. Ja, sprendžiant su e, tokiu terorizmu susijusias problemas. Dar viena svarbi saugumo tarybos rezoliucija yra 2199. Be kita ko, joje kalbama apie e, tai, kad e, Sirijoje ir Irake ypač Islamo valstybė ir kitos grupuotės sunaikina kultūros e, pavaldą. Taigi yra įvairių krypčių, įvairių sričių, kuriuose tenka dirbti jungtiems tautoms. Taip pat e, svarbi saugumo tarybos rezoliucija 2178 skirta užsienio kovotojams. Joje yra nuostatų kurios e, yra privalomos visoms jungtinių tautų organizacijos e, narėms ir žinoma visoms e, ES valstybėms narėms, kai kurios šios nuostatos teikia apibrieštis, kas iš tikrųjų yra tas asmuo, užsienio kovotojas ir kad tai turėtų būti laikoma nusikaltimu Jungtinių tautų organizacijos valstybėse narėse yra apibriežta, kad um, valstybės narės turi um, užsimti prevencinę veiklą ir um, užkirsti kelią asmenų rekrutavimui, organizavimui, gabenimui arba priemonių jiems suteikimui, kad jie keliautų iš vienos valstybės į kitą kaip užsienio kovotojai. Be to šiuo metu Europos taryba derasi dėl papildomo protokolo prie konvencijos dėl um, terorizmo prevencijos ir mūsų biuras buvo pakviestas dalyvauti šiuose darybose. Tekstas jau yra patvirtintas ir netrukus uh, tikriausiai bus paskelbtas viešai. Tai bus geras orientacinis dokumentas daugeliu kitų šalių, joms norint gyventinti šias privalomas nuostatas. Taigi, ką konkrečiai darome mūsų biure? kaip Junktinių tautų organizacijos departamente, kuris specializuojasi kovoje e, su narkotikais ir terorizmu. Manome, kad mūsų konkurencinis pranašumas yra tai, kad nesame vien tik pagalbinės organas saugumo tarybai. Dirbame įvairiose nusikalstamumo srityse ir mums tikrai naudingas tas mūsų darbas įvairiose nusikalstamumo srityse, kovojant su terorizmo grėsmėmis. Iš esmės dirbame tose pačiose srityse kaip ir anksčiau, tai yra parama tarptautiniam bendradarbiavimui būdžiamosiose bylose, pasienio kontrolė, teisės saugos institucijos ir jų pajėgumų didinimas, e, kova su terorizmo finansavimu, kova su e, nelegale šaunimų ginklų gamyba ir prekyba jais, užsienio kovotojai, internetų naudojimas teroristiniais tikslais, e, žmonių pagrobimas, korupcija, e, kuri gali būti susijusi su terorizmu. Ir taip pat, žinoma, puikiai suprantame, kad turime e, sustiprinti savo pajėgas mokslinių tyrimų ir analizės rytise, ypač nustatant ryšius tarp organizuotų nusikalstamumo atstovų. Taip pat norėčiau pateikti Jums vieną iš mūsų iniciatyvų pavyzdžių. Šią iniciatyvą aktyviai remia Europos Sąjunga. Tai iniciatyva susijusi su baudžiamojo teisingumo atsakais į užsienio kovotojų reiškinį. Kaip tik um, neseniai pradėjome patratarbiauti šiuo klausimu su Maltos baudžiamojo teisingumo institutu apriepiami tokie regionai kaip artimieji rytai, Šiaurės Afrika, bet taip pat kartu ir pietų ir rytų Europa. Taip pat siekiama m, mm, išplėsti šią iniciatyvą Centrinėje Azijoje ir Pietričių Azijoje. Visų pirma, siekiame sutelkti dėmesį į tyrimo ir persekiojimo aspektus, į e, žvalgybinių duomenų naudojimą kaip e, priimtinų įkalčių arba įrodymų į kovą su terorizmo finansavimu ir kitai, kitus aspektus. Tai tik vienas mūsų darbo pavyzdys. Tęsiame darbą įvairiuose pasaulio regionuose, žinoma, su ES parama. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. E, gerbiami kolegos, norėčiau priminti, kad klausimo sudaro trys dalis. Šioje dalyje mes kalbame apie teroristinės grėsmės, pristatome bendrą kontekstą ir kalbėtojų sąrašas yra pakankamai ilgas ir vis ilgėja. ir yra toks ilgas, kad galbūt negalėsime organizuoti antrosios klausimų dalies. Galbūt paprašyčiau kai kurių e, kolegų pasisakyti ne šios sesijos, bet antrosios ir trečiosios sesijų metu. Taigi norėčiau, kad dabar klausimai būtų e, susiję tik tai su bendra apžvalga, su tuo, ką pasakė Europolas, su bendrais klausimais. Kitaip, o kitas variantas yra ignoruoti tai, ką aš pasakiau, pasisakyti bet kokią temą ir tada mes leisime pasisakyti visiems 23 e, kolegom. Taigi pradžioje norėčiau suteikti žodį Augustinas Dėmera. E, jis pats e, daug pranešimų rengia Europolo tema. A ver, en el, en el ámbito del contexto y en el ámbito de lo... Ačiū, pirmininkė. Taigi, kadangi kalbame apie bendrą kontekstą, ką girdėjome dėl mm, grėsmių globalios dimensijos, reikia, mėly mm, kolegos, už tai ką pasakyti dabar. Uh, grėsmė nuo rytų Timoro, Indonezijos ir Filipinų, driekiasi iki pat arabų pusėsalio. Vis, tai vienas dalykas, ką noriu pasakyti. Turime visų pirma suprasti, aišku, geografinį visą tą aspektą - Libija, Pakistanas, Sirija, geografinių požiūrių, tai yra tikrai masinio to lygio reiškinys, ma, mastas yra milžiniškas. Ir teritorija yra vis užvaldoma nauja ir plečiamai. Tai yra ir žlugusios valstybės, e, valstybės, kurios žlugs Iš tikrųjų, tas įsišaknyjantis, e, nieko nepasantis terorizmas kai kurias valstybės ir sužlugdo ar, ar sukūriamos tam tikros provincijos e, sritis, kuriuose įsitvirtina teroristai ir po to jie yra priverčiami, tos, tos e, sritis yra priverčiamos tapti ištikomomis teroristams. Iš tikrųjų, Tai matome visur ir, ir tai e, tikrai nieko nepaisantis terorizmas, kuris plečiasi be jokių ribų. Ir ačiū labai už pasakojimą visą tą politiką dėl e, baudžiamojo kodekso stiprinimo, dėl visų neutralizavimo saugiklių, e, viso to, kas pasakyta dėl radikalėjimo, visą tą politiką tikrai labai svarbu. Aišku, galim kalbėti uh, valandų valandas apie tai, bet reikia pasakyti, kad jie veikia tam tikroje teritorijoje. Jeigu jie turi teritorijos, turi žemės, miestus, turi, jie gali veikti, gali paskui internete skelbti informaciją, gali patraukti paskui į savo pusę ir Europoje gyvenančius trečios kartos imigrantus, bedarbius ir panašiai. Tai yra problema. Visų, svarbu, visų pirma, svarbiausia suprasti visą tą mastą ir, ir, ir visą jo daromą žalą to reiškinio. Ačiū, pirmininkė, klausimų neturiu. Colleagues, it's a hearing, son kolegos, tai yra klausimai, tai tiesiog suteikiu žodį kolegoms tokia tvarka, kaip jie paprašė to žodžio. Tai dabar Sofija Intveld. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponui Vainraitui už jo įžanginį pasisakymą. Norėčiau pirmą išsakyti keletą bendro pobūdžio pastabų. Manau, visų pirma, turime kalbėti apie apibrieštis Gal ir bus nepopuliaru, ką aš pasakysiu, bet mes gal kalbame apie grėsmės nacionalinį saugumą, grėsmės nacionaliniam saugumui ir visi darome prielaidą, kad kalbame apie ta, tuos pačius dalykus, bet galbūt ne, nes nebūtinai kiekvienas smurtinis išpolis yra išpolis prieš nacionalinį saugumą. Tai gali būti išpolis prie žmonių gyvybės, tai, yra, gali, tai gali būti baisus, siauba sukeliantis um, išpolis, bet tai nebūtinai išpolis prieš nacionalinį saugumą. Ir tai yra tikrai labai aktualus klausimas. Mes nekartą jau kėlėme tą klausimą, kas tai yra nacionalinis saugumas, kokia yra apibrieštis, kurią naudoja, pavyzdžiui, komisija. Nes iš tikrųjų tai apibrėžia, kokias galės mes paskui suteikėme policijos pajėgoms ar žvalgybinėms tarnyboms. Tai taip pat apibrėžia ir kiek mes apribojame žmogaus teises. Tai taip pat apibrėžia ir kokias priežiūros, kontrolės funkcijas ir galės turėsime mes. Tai visų pirma, reikėtų kalbėti apie tinkamas apibrieštis, o ne apie tai, kad reikia sukurti daugiau galių, suteikti daugiau galių, net nežinant, kiek, kur yra tos ribos ir kiek priežos mes turėsime. Ir mes kenkiame tai um, atsvarų sistemai. Ir be to, e, dar vienas dalykas, tas eilinis policijos darbas ir nacionalinis saugumas, dažnai ta skiriamoji linija išnyksta. Ir ponė Vienrencija, aš noriu jūsų paklausyti, jūs vadovavote organizacijai, kuri padeda užtikrinti bendradarbiavimą tarp policijos pajėgų. Tačiau apie ką mes kalbame šiandien, yra žvalgybinės informacijos surinkimas ir nacionalinis saugumas, nacionalinio saugumo gynimas. Tai yra visiškai kiti dalykai. Man atrodo, policijos darbas turi būti policijos darbas, o žvalgyba turi būti žvalgyba. Ir man atrodo, tikrai jau laikas daug aiškiau atskirti tuos dalykus. Na ir galiausiai Parlamentas pareikalavo jau 2011, yra prieš trejus su pusę metų įvertinimo. Kur tas įvertinimas, kur tie skaičiai? Taip, aš e, sutinku, jūsų organizacija paskelbė savo ataskaitą kasmet, bet tai yra tikriausiai vienintelė informacija, kurią mes galime pasiremti. Kai kalbame apie naujus komisijos pasiūlymus dėl vidaus saugumo, mes net nežinome, koks yra poveikis tų dešimčių daugybės dešimčių sprendimų, kurie jau priimti. Ar yra daugiau saugumo sukurta, ar ne? Ar reikia jos keisti, ar reikia jos plėsti? Ar reikia mums tokių priemonių, kurias aptarėme iki jau, e, kurie galbūt numato daugiau saugumo, bet galbūt tie sprendimai nėra tokie patrauklus, nėra tokie gražus, galbūt kainuoja per brangiai, bet uh, Galiausiai aš e, asmeniškai noriu pasakyti, man rūpi politika, bet aš asmeniškai pasakysiu, niekada nebalsuosiu už šifravimo draudimą Europos Sąjungoje, nes man atrodo, kad tai jau yra žingsnis, vienas tas žingsnis kurios bus nužengta per toli, nes mes paukosime tai, kas yra mums tai brangu, ką mes e, tarsi apsimetame, ką giname nuo tų blogiečių. Tai tiek norėjau pasakyti. Got applause there, Sophie. Everyone's bated breath as you Man atrodo, visi užgniaužę kvapą laukiame, kol pabaigsite sakinį. Niekada, niekada, niekada daugiau. Kas galbūt galvoja apie kažką kitą, bet jūs paminėjote šifravimo draudimą. Uh, tie aplodismentai. Štat, na, aš iš pradžio sakiau, kad iš tikrųjų um, susvečias atvyko tam, kad būtų galima bendrą kontekstą matyti, bet man atrodo, jis pakankamai išmintingai atsakys visus klausimus dėl to, kas tai yra Europolas, kad tai yra žvalgybos, žvalgybinės informacijos rinkimas. Taip, uh, aš manau, kad jis bus pasirengęs atsakyti tokius klausimus, nors būtent kvietėme jį tam, kad jis kontekstą mums nušviestų, bet aš esu tikras, kad jis galės atsakyti ir į tokius klausimus, kuriuos iškelti jūs dabar, Ana Gomes. Well, uh, I to believe that Aš irgi galvoju, kad e, labai svarbu atskirti policijos darbą nuo nacionalinio saugumo ir žvalgybos rinkimo veiklos. Kas taip pat yra labai svarbu, yra tai, kad e, būtų bendradarbiavimas siekiant e, išsiaiškinti teroristinę veiklą ir atgrasyti nuo jos, kad būtų galima išsaugoti žmonių gyvybės. Ir todėl aš norėčiau paprašyti jūsų atsakyti iš tai kokį klausimą, kuri iš mūsų valstybių narių priešinasi mm, ir nenori dalyvauti tame bendradarbiavime, kurį mes paraginame užmėgsti pagal Europolo e, platformą. Taip pat ar Jūs matote, kad pavyzdžiui, valstybės narysės stiprėja kalbiniai ir kibernetiniai pajėgumai, kurių mums būtinai reikia, norint kovoti su šiolaikiniu terorizmu. Ar jūsų manimų ES institucijų lygmenių tie pajėgumai taip pat stiprėja? Jūs taip pat kalbėjote apie um, kova su priekyba ginklais, ginklų kontrabanda, o kaip dėl priekybo žmonėmis. Apie tai šit mes labai kalbėjome daug, ką reikia padaryti kovant su priekyba žmonėmis. Ir čia yra akivaizdus, akivaizdžios tos jungtis um, su teroristinė veikla. Ir aišku, jums tai itin matosi, pavyzdžiui, matote, kaip yra su terorizmo situacija, viso ta, saugiu tokiu prieglopšiu Libija ir taip toliau. Dabar dėl keliaivių duomenų įrašo, gal galėtumėt pasakyti, ar jūsų manimų būtų kokios naudos, jeigu turėtumėm Europinę keliaivių duomenų įrašo sistemą. Ir vis dar mes svarstome ir plačiai kalbama apie tai, kad tai būtų tarsi tas stebuklingas sprendimas. Taip pat, ar jūs galvojate, kad reikia siekti tų švil... minkštųjų tikslų, ką jūs paminėjote, galbūt ir ES ir kaiminysės politikoje? Minėjote Tuniso muziejų pavyzdžiui. Pirmininkas, tiesiog dėl, dėl keliaivių duomenų įrašų viskas aišku, tu, dar bus dvi darbo sesijos, bus kiti kalbėtojai, bus ateis kiti žmonės, radikalėjimo klausimai yra nepaprastai svarbus. Kolegos, aš noriu tiesiog pasakyti, kad dabar mes bendrai aptarėme kontekstą, o tokie klausimai kaip keliaivių duomenų įrašai ar informacijos šifravimas, sakykime, čia yra kaip ir atskiros tokios temos. Katrina Sinišė. Čia, grazie, prezidentą. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Van Raitui ir poniai Solongo už e, labai įdomius e, temos e, pristatymus. Jūs įvardinate, kokią grėsmę kelia teroristai ir Aš aišku, turėčiau daug ką pasakyti, tačiau dėl laiko trūkumo užduosiu tik du klausimus. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums uh, už tuos du naujus pasiūlymus, kurie yra susiję su uh, Europolu. Ir um, Europolas E, dėl šių naujų iniciatyvų galės aktyviau kovoti su terorizmu Europos Sąjungoje. Taigi aš dabar norėčiau užduoti klausimą ponui Van Raitui. Gal galėtume pateikti daugiau informacijos? E, kokie, kokiais atvejais jūs užsijimsite, kokiomis bylomis? E, ir kokią naudą arba kokių rezultatų galėtume tikėtis iš šios iniciatyvos. Toliau dar norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponė Solongo. Europolas e, kovoja su e, ne tik su terorizmu, tačiau taip ir su organizuotų nusikalstamumu. Ką Jūs galėtumėt pasakyti apie E, sąryšį tarp organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo finansavimo. Ačiū. Dabar žodis terysai. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti du kalbėtojus už tai, kad šie klausimai yra organizuojami labai laiku. Terorizmas visada buvo aktuali tema. Tačiau dažniau terorizmas sulaukia daugiau, kitą kartą mažiau. Dėmesio viskas priklauso nuo situacijos. E, žinia, kad ES yra teisės aktai dėl keleivių duomenų, e, tai yra labai kontroversiška e, tema ir galima sakyti, kad kadangi nėra sklandžių E, duomenų mainų, tokia situacija yra labai naudinga tik teroristams. Ir mm, nuo 2001 e, rugsėjo galime sakyti, kad e, saugumo situacija ženkliai pablogėjo ES ir ne visada tai yra rimtai vertinama. Taigi, klausimas. E, ar jūs manote, kad mūsų piliečiai yra pakankamai apsaugoti Europos Sąjungoje? Taip pat norėčiau sužinoti apie Europos parlamento vaidmenį. E, akivaizdu, kad Europos parlamentas e, galėtų padaryti daugiau šioje srityje, nors e, su tuo kai kurie čia esantis nesutiktų. Ačiū. Aš norėčiau pateikti visų pirma komentarą, po to klausimą. E, pirmas klausimas skirtas ponu Veinraitui. Jis sako, kad terorizmas gali būti E, kategorizuojamas. E, pavyzdžiui, tam tikri teroristiniai veiksmai vykdomi dėl religijos. E, aš norėčiau paklausti, ar ta kategorizacija negalėtų būti peržvelgta, nes labai svarbu, kad na, religija nebūtų minima tokiame kontekste. Toliau kibernetiniai nusikaltimai dideli išpoliai. E, pavyzdžiui, visai neseniai e, programišiai vykdė e, išpolį prieš vieną Prancūzijos internetinę svetainę. Jie sakė, kad teigia, kad priklauso islamo valstybei ir išpolis buvo įvykdytas prieš laisvą žodę. Taigi norėčiau užduoti klausimą, kaip mes turėtumėm reaguoti į tokius kibernetinius nusikaltimus, kaip jie turėtų būti kaip su jais turėtų būti kovojama Europos mastu. Ačiū. Toliau žodis ponui Tomui Četovskijai. Ačiū pirmininkė. Ponas Vanraitai, ačiū Jums už prezentaciją. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų. Visų pirma, Norėčiau sužinoti, kaip jums sekasi nustatyti tuos užsienio kovotojus ir kiek tokių asmenų jūs identifikavote, nes jūs kalbėjote apie pavojus, kuriu, kuriuos kelia tokių asmenų atvykimas į Europą. Antras klausimas yra susijęs su tuo, kad vakar komisa, viena komisijos narė pareiškė Figaro, kad e, e, Sirijoje yra 7000 kovotojų iš ES. Tačiau realybėje šie skaičiai gali būti dar didesni. Norėčiau sužinoti, ar jūs turite e, panašius duomenis, ar galite pateikti komentarų nes e, jūs e, paminėjote, kiek e, užsienio kovotojų žuvo ir norėčiau sužinoti, ar tikrai tokie, tie skaičiai yra tokie dideli. Ačiū dabar žodis ponui Timotei Kirkov. Ačiū pirmininkė. Klausimas Robui Veinraitui. Jis yra susijęs su ištekliais. Aš norėčiau sužinoti, Jo nuomonė, ar Europolui užtenka išteklių, kad būtų galima atremti esamus iššūkius, taip pat ir tuos iššūkius, e, kuriuos jūs įvardinote, e, pavyzdžiui, technologinius iššūkius. Toliau antras dalykas. Norėčiau paklausti, Europolas ir jo sąjungininkai, ką gali padaryti, kad e, sunaikintų išteklius, kurie yra iš Europos ir yra skirti islamo valstybei. Tai yra, kaip mes galime imtis veiksmų e, šioje srityje. Kitas klausimas, ar ES valstybės pakankamai e, imasi veiksmų, kad kad teroristai negautų finansavimo. Kornelija. Kornelija, prašom. Taip, ačiū, pirminkė. Pone Wainwright. Labai malonu turėti galimybę išklausyti jūsų pristatymo. Minėjote kad 154 areštuotų asmenų 19 buvo ne iš ES ir aš norėčiau pasirauti, iš kur gaunate tokius duomenis, kokiu pagrindu juos renkate, kiek ta informacija yra patikima, ar vyksta keitimasis informacija tarp policijos įstaigų, iš kur gaunate tokius duomenis kalbėtume apie šiuos asmenys ir kaip iš tikrųjų galite juos suskirstyti į kategorijas, kad kai kurie iš jų yra itin pavojingi, kokius kriterijus taikote tam. Taip pat kalbėjote apie kovos su terorizmu centrą, kad nereikia jokio mandato, jokių įgaliojimų, bet kokios papildomos naudos iš to gausime palyginti su dabartinė padėtimi. Toliau, poniai Solongo klausimas, kalbėjote apie techninės pagalbos teikimą, mokymo organizavimą. Ką turite omenyje, kokie tai mokymai? Ar tai mokymai susijęs su teisės aktais, jų turiniu? Dėkuoju dabar, Piterį. Ačiū. Pirmininkė, daug kalbame apie radikalizavimą, islamistus, teroristus ir panašiai. Bet e, reikėtų turėti omenyje ir dešinėsias e, partijas, dešiniuosius judėjimus Europos Sąjungoje. Jie yra prieš etninės ir religinės grupės, prieš politinės partijas. Tai radikalizavimas, e, kuris taip pat yra paplitas ir vyksta žodinis terorizmas prieš įvairias mažumas. Ką Europolas e, galvoja apie tai, kaip kovoti su parakarinėmis organizacijomis? Uh, Kaip e, spręsti tokio dešiniųjų partijų vykdomo radikalizmo problemą Europos Sąjungoje? Ačiū. I've, I've actually heard uh, Mr. Williams. E, kaip tik neseniai girdėjau, kaip ponas Vainraitas apie tai kalbėjo kitur, taigi manau, jis jums atsakys. Merci, monsieur. Ačiū, pirmininkė. Turiu pripažinti, kad mm, po šių pasisakymų mane kiek sunervino, tai jūs e, sakėte pirmininkė, kad e, mūsų tikslas yra apibriežti kontekstą, bendrą dekorą, taip sakant, nupiešti, tai būtent apie tai ir norėčiau pakalbėti, kad e, iš tikrųjų teisė į saugumą yra vertybė ir kova su terorizmu ta prasme yra būtina. Bet apie ką mes kalbame? ir aš mielai prisijungčiau prie tų, kas kėlė klausimą dėl apibrieščių. Kas tai yra terorizmas? Kas tai yra terorizmas, kai kalbame apie pasaulį lygmenį? Jūs kalbėjote apie Paryžiaus, Kopenhagos aukas, jūs pridūrėte prie jų taip pat ir Tuniso aukas, o aš dar kalbėčiau apie Keniją, apie kurią daug mažiau kalbama, beveik net negirdime to Pakistaną, aš pridurčiau prie to 130 vaikų su viršum, vienu kartu tokia netektis, Jemeną pridurčiau. Uh, irgi tuo pat metu, kai vyko e, išpoliai Paryžė ir Jemeniai vyko išpoliai 140 žuvusių. Tai aš manau, kad tai yra tarptautinė problema ir kai kalbame apie terorizmą, būtinai reikia apibriežti, kas tai yra terorizmas. Nes mes žinome, kaip tas terminas yra naudojamas. Teisė į saugumą, teisė į uh, saugą, į garantijas, tai, tai yra teisė ir į laisvių e, garantijas, laisvių apsaugą. Ir mm, todėl mane tikrai piktina tokie dalykai, kuriuos mes matome dabar. Ir reikia kalbėti apie statistiką. Nepakanka vien tik tai šiaip skaičius uh, pateikti. Jos reikia pateikti bendrame, globaliame kontekste. Kas tai yra religinis terorizmas? Aš čia mielai prisijungsiu prie to, ką pasakė Kristinti, ką uh, kai naudojame tokią terminologiją, mes maitiname islamofobiją, ją skatiname. Kas tai yra tas religinis terorizmas, palyginti su tarptautiniu pasauliniu terorizmu, ką reiškia toks terorizmas palyginti su organizuoto nusikalstamumu, kokiu būdu geriausiai būtų kovoti su šiais reiškiniais. Ir Štai e, mūsų viešne, ką pasakojo savo pasisakymę, aš džiaugiuosi, kad Junktinių tautų organizacija dirba šiais lausmės. Tikrai reikia geriau kovoti su e, organizuotu nusikalstamumu. Ir kai mes matome iš tikrųjų, jeigu tok, tokių reiškinių daugės, mes tikrai nieko nenuveiksime, nieko nepadarysime. Reikia kalbėti apie prevenciją. Geriausias būdas kovoti su tais fanatikais tai yra prevencija. Visų pirma, svarbiausia tai. Ir dabar mūsų diskusijoje šis elementas nepakankamai figuruoja. Na ir galiausiai kalbame apie kovotojus, su te, te, tos, te, kurie dalyvauja teroristinėje veikloje ir bijomės jų grįžimo. Tie, kurie grįž iš Daesh, iš e, taip vadinamos islamo valstybės, kas bus tiek diskusijų tą temą, tačiau mm, žmonės bijo e, ir todėl dažnai negrįžta, yra ir ta pusė, o reikėtų mm, nesuplakti visko į vieną krūvą. Manau, kad būtina globali vizija. Dėkuoju. Manau, kad uh, Iš tiesų svarbu kalbėti apie apibrėžtį susijusią su vidaus saugumo strategija, dar apie tai kalbė, kalbėsime dabar panas Albrechts. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už pristatymus. Norėčiau pritarti kolegos pastaboms dėl išteklių skyrimo nes manau tai yra svarbiausia, kai kalbame apie veiksmingą teisės saugą ir kovą su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Tai ypač susijęs su policijos įstaigų bendradarbiavimu Europoje, Europolo kontekste ir apie teisminių institucijų bendradarbiavimą Eurojusto kontekste. yra per mažai lėšų skiriama jungtiems tyrimo komandoms ir norėčiau išgirsti iš jūsų, ponia Wainwright, kaip e, reikėtų aprūpinti įvairiomis priemonėmis tokias komandas, e, jeigu kalbame apie bendratarpiavimą e, vietoje tarp e, policijos institucijų ir e, įvairių kitų institucijų tyriant baudžiamusius nusikaltimus, ar įmanoma juos pakankamai aprūpinti, ką daryti, kad ateityje būtų pakankamai išteklių. Ir norėčiau dar pridurti politinio pobūdžio pastabą, kuri yra akivaizdi dabar visiems Europos Sąjungoje, kad yra ribotas biudžetas, ir apskritai negali būti skirta daugiau lėšų visai šiai sričiai, taigi kyla klausimas, kaip suskirstyti prioritetus. Man atrodo, kad prioritetas turėtų būti investicijos į va, tokį praktinį bendradarbiavimą vietoje tarp įvairių institucijų, į koordinavimą vietoj investicijų milijonų ir netgi šimtų milijonų investicijų į centralizuotas duomenų sistemas. Ir kartu pereinu dabar prie antrojo klausimo, štai dėl ko. Kai kalbame apie duomenis, kalbame ne tik apie duomenų rinkimą, bet ir apie dalymas jais su policijos įstaigomis. Įkyla klausimas, kiek toli galėtų eiti toks pasidalymas duomenimis, informacija, su ES valstybių narių policijos įstaigomis. Ar e, šiandien vyks, vykstantis e, informacijos mainai um, yra pakankamai spartus, ar jie yra pakankamai saugus, ar vis dėlto reikėtų į šią sritį taip pat investuoti ir užtikrinti, kad būtų didesnis saugumas, kad būtų laikomasi standartų, nes e, dabar valstybės narės faktiškai blokuoja bendrų standartų tvirtinimą kalbant apie keitimas informaciją ir duomenimis. Šioje srityje tikrai galėtume patobulėti gana sparčiai ir vietoj to tik kalbame tik apie vis daugiau duomenų, daugiau informacijos rinkimą valstybėse narėse ir keitimas jais. Ačiū. Ačiū dabar, pane Weinberg. Pirmininkė Nigerija, Somalis, Libija. Alžyras, tai uh, ša, sąrašas valstybių, kur Europa eksportuoja so, karius yra labai ilgas, kovotus yra ilgas. Iš tikrųjų, mm, reikia pažiūrėti, kas remia tą radikal, radikalizaciją ir ypatingą dėmesį sutelkėme į antrinius padarinius. Mes eksportuojame ginklus į konflikto zonas ir paskui staiga dar pradedame eksportuoti ir kovotojus. Ir um, daug kur kalbama, pasi, kad, kad kaip netgi mokyklose jau yra kalbama štai kaip Kaip puiku galima nuvažiuoti ten, pakariauti. Ir ta reklama net per internetą e, platinama. Manau, kad labai svarbu, kad valdžios institucijos galėtų sekti tokius informacijos rautus. Pavyzdžiui, Švedijoje, jeigu yra uh, tik tai tada, kai yra įvykdomas nusikaltimas, galima sekti informaciją uh, E, priešingų atveju tai neteisėta. Aš manau, kad iš tikrųjų čia šiuo atveju reikėtų sudaryti galimybę stebėti, kokie yra informacijos rautai, sekti uh, tokius informacijos mainus, kad, uh, būtų nustatyti, kad būtų užkirstas kelias tas kovotojų verbavimui. Ir reikia žiūrėti tai, ar iš tikrųjų yra, kokia yra rizika toms valstybėms, iš kurių kovotojai išvažiuoja, paskui pas juos e, pasikesinimų išpolių rizika išauks, nes paskui tie kovotojai sugrįž atgal į Europą ir parveš problemas. Eh, Ačiū labai. Norėčiau dar pakalbėti apie kai kuriuos paminėtus skaičius. Girdėjome, ką vakar sakė ponia Jūrova. 5000-6000 tūkstančiai užsienio kovotojų džihadistų. Tai kiek iš tikrųjų piliečių išvyko, kad prisijungtų prie e, džihadistų? E, kai kas iš jų grįžo, ar žinoma, kiek jų grįžo, ar Europolas turi informacijos apie tai, kiek tokių asmenų grįžo. E, Mm, Bet to teroristai mm, prasiskarbia į nelegalių mm, migrantų grupės, kurios keliauja į Europos Sąjungą, veikia pabėgėlių stovyklose. Ar turite kokiu nors sėkmės istorijų Europolė? Pane Hochmeier. Ačiū pirminkė norėčiau pateikti du klausimus. Pirmiausia, dėl užsienio kovotojų. Komitete vis daugiau apie tai diskutuojame ir daug kas kritiškai vertina tokį reiškinį, kaip taip gali būti, kad ES piliečiai vyksta į kitas šalis ir žudo žmonės, dalyvauja smurtiniuose įvykiuose. kaip galima sustabdyti tokį judėjimą. Ar valstybės narės bent kiek sutarė dėl priemonių, kuriomis galima būtų sustabdyti tokius asmenys, kad jie nekeliautų į trečiasias šalis kaip užsienio kovotojai ir nežudytų žmonių trečiosiuose šalyse reikia priimti kažkokį bendrą sprendimą. Antra, noriu pasirauti dėl Europolo patirties, e, dirbant su tokiais užsienio kovotojais. Neturime pakankamai informacijos ir svarbu e, turimus duomenis panaudoti tinkamai sprendžiant su duomenų mainais susijusias problemas, ką manote reikėtų patobulinti duomenų srautuose, keičiantis duomenimis. Ačiū prieš um, suteikdamas žodį pranešėjams, kad jie atsakytų į klausimus. Um, noriu pasakyti, kad prieš šią diskusiją kalbėjome šiek tiek apie tai, kaip um, turėtų e, būti teikiami atsakymai apie e, Europolo veiklą ir kitas operacijas. Na, e, turbūt būtų neteisinga versti prelegentą atsakyti 19 tiesioginių klausimų apie Europolo veiklą, bet tikiuosi, kad Robas galbūt galės bent į kelis tuos klausimus atsakyti. Mm, nemanau, kad e, galima būtų laikyti jie atskaitingų už visą tvirtinamą politiką ir versti atsakyti visus e, tuos e, klausimus, bet tikiuosi, kad jis galės atsakyti klausimus dėl kovos su terorizmu ir vidaus saugumo strategijos. Mm, be abejo, laiko taip pat mums trūksta, taigi prašysiu Robo atsakyti kelis svarbiausius klausimus, nesijaudinkit Janai, gausite atsakymus į savo klausimus. Uh, Taigi galima būtų šiek tiek pakalbėti Jums apie Europolo vaidmenį, bet žinoma taip pat ir apie tuos svarbiausius klausimus, kuriuos e, iškėlė kolegos šios sesijos e, metu ir tikiuosi, kad e, galėsime kuo glaušiau visą tai aptarti. Ačiū, pirmininkė. Aišku, aš mielai pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, kurie man buvo šiandien užduoti, bet kaip tiesiog, kadangi laikas paučia, aš laikysiuos tų nurodymų, kuriuos pirmininkas išsakė. Dabar visų pirma, kelios pagrindinės temos dėl. At Terorizmo apibrėžimo, taip, man atrodo, labai teisingai pastebėjote, e, remiamės tuo, kad kiekviena valstybė narė apibrėžia, e, kas yra terorizmas pagal savo nacionalinį teisinę bazę ir savo praktiką. Ir tame kontekste, ką mes darome tisoje, kaip galėtumėm pagrysti tuos faktus ir skaičius, buvo keli klausimai. Mes tą darome pasiremdami tikrai autoritetingais skaičiais, kurios pateikia valstybės narės. Tai tikrai ne mes turime kvestionuoti tuos skaičius, ne mes turime renkti bendrą terorizmą apibriežti, nes kol kas jos nėra, kaip e, keli iš jūsų sakėte. Ir ponia Infeld teisi. Ta prasme, tai aišku įtakoja ir politikos formavimą. Uh, Žinome, mm, terorizmas yra nacionalinio saugumo klausimas, taigi politikai tai daro įtakos dėl to, kokias galės valstybės narės pasilieka ES. Tai tikrai dėl to sutinku. Neturime bendro apibrėžimo, bet ne mes turėtumėm jį apibrėžti. Galbūt čia komisija, mes galime pateikti savo indėlį, aišku, bet e, manau, kad tai turėtų būti siūloma galbūt pagal ES saugumo strategiją Dėl mandato mm, mes e, ne, mes turime tokį mandatą, e, pagal kurį mes turime dirbti su kompetitingomis valstybių narių institucijomis ir pačios valstybės narės, vėlgi pasakysiu patį, nustato, kurios tos institucijos yra kompetitingos. Aišku, tai yra ir um, muitinės, ir imigracija, ir be policijos, aišku, tiesiogiai su žvalgybos tarnybomis mes nedirbame, bet čia jau um, policija, ne vien tik tai žvalgybos tarnybos, bet ir policija dirba kovos terorizmų srityje, nebūtinai um, fronto linijose rinkdama žvalgybinę informaciją, bet fronto linijose, e, kai eina kalba paskui apie tiesioginį teroristinį išpolių užkardimą ar paskui likvidavimą, visus veiksmus po to, um, tai mes tengiamės padėti kiek įmanoma labiau ir toje srityje. Dabar šifravimas, tarp kitko. Nežinau, kalbėjote su ponė Intfeld, ar su manim, ka, jeigu kas kalbėtės, aš turiu pasakyti, neturime drausti šifravimo. Tai yra esminis interneto veikimo metodas, tai yra saugų, produktyvų, viskas gerai. Tačiau, kaip ir kitose, pavyzdžiui, mūsų gyvenimo srityse, pavyzdžiui, bankinės operacijos yra šifruojamos. Bet aišku, tai čia yra ir tų pažeidžiamų tokių vietų, kuriomis pasinaudoja, aišku, nusikalstamas pasaulis. Tai reikia galvoti apie privatumą saugumą ir saugumo, apie dvi tas pusės pasverti taip pat ir internetinėje aplinkoje dėl technologinių saugumų, dėl proporcingumo aspektų, galvojant apie priva, prietos gyvenimo apsaugą. Tai reikia į tai atsižvelgti. Mes, nedrau, mes nepasakome už šifravimo draudimą, bet mes galvojame, kad reikia dirbti su šiuo sektoriumi tam, kad turėtumėm optimalias sistemas, kad galėtumėm panaudoti visus reikalingus saugiklius internete, kad užtikrintumėm saugumą, bet taip pat ir privatumą. Dabar dėl Libijos situacijos ir kitų pagrindinių maršrutų į Europą, kaip, tai, kaip tuo gali pasinaudoti Islamo valstybė, nes galvojame apie visą tą ir nelegos migracijos programą, sutelkiant dėmesį į visą viduržėmio jūros regioną ir bendrą operaciją Marė, pavyzdžiui, paminėtina, reikia galvoti, aišku, apie tai, kokie, kokios yra teroristinių grėsmių galimybės ir kaip jomis naudojamasi. Ištekliai. Dabar turime apie 50 pareigūnų dirbančių e, kovoje su terorizmu, kai kas galėtų sakyti, aš sakyčiau, kad to nepakanka. Uh, pripažįstu ir tai, ką daugelis iš jūsų pasakėte ir aš taryboje, aišku, lab, nulatai girdžiu, kad nepakanka bendrai lėšų, tai aišku, reikia prioritetus paskirti kažkokius, tačiau reikia turėti omenyje, kad es veiksmai bendrai šios ir tie turi būti kaip galima efektyvesni ir veiksmingesni, bet aš manau, kad jeigu daugiau investuotumėm į Europolo centralizuoto koordinavimo pajėgumus, būtų galima iš tikrųjų užtikrinti ir tą optimalų efektyvumą ir jį paskatinti. Mm, aš manau, kad turime, aišku, ir supaprastinti vis geriau suformuoti visus savo procesus per integruotą centrą ir taip toliau, kad būtų galima geriau koordinuoti visą kovą su terorizmu per internetą ir taip toliau. Mes turime gan kuklius išteklius palyginti su lūkesčiais, kokia ta kova turėtų būti, bet aišku labai svarbu geriau įsiaiškinti, kaip kas, tą terorizmą, visą socialinę žiniaslaidą reikia išsiaiškinti, kaip viskas veikia, kaip yra panaudojama. Mm, kai ir aišku, valstybės narės dirba tais klausimais ir, žinoma, biudžeto institucija atitinkamai atėjus laiko galbūt paskirs ir daugiau um, pinigų, tai tam, kam reikia. Uh, dėl um, tų užsienio kovotojų, komisarė yra minėjo 6 tūkstančius, mano, nežinau, kiek tai tikslus tie skaičiai, um, mano paskaičiavimui irgi būtų 5-6 tūkstančiai, atsižvelgiant į tos nacionalinius uh, duomenis, dėl to, koks galėtų būti skaičius. Tačiau mes nežinome viso skaičio, kadangi Europolas neturi viso viso vaizdo, mes dar negavome visos aktualios informacijos iš valstybių narių, tai yra vienas aspektas, kitas dalykas yra tai, kad aišku situacija gerėja, bet uh, Čia galvojant apie Europos parlamento, Europos vadovų tarybos lūkesčius dėl geresnės reakcijos visoje Europoje, mes tengiamės į tai sureaguoti, ypač per konfidencialumo, saugumo sustiprinimą, kai galvojant apie kovą su teroristinėmis grupėmis, kad būtų sustiprintas pasitikėjimas, kad būtų tikrai, čia labai svarbu pasakyti apie tai, kad mums reikia būtent kovas terorizmų pasitikėjimas skirto centro. Nas Albrecht kalbėjo e, apie finansavimą plačiau, tai labai svarbu, matome, kad kuo daugiau pinigų yra skirta operacijai operatyviniai veiklai finansuoti fronto linijoje, tuo daugiau mes matome, kad policijos pajėgos įsitraukia, dirba, nes, aišku, mes galime tiesiog daugiau finansavimo jiems skirti, bet taip pat yra ir efektyvumas užtikrinamas, kai vertiname galutinius rezultatus politikos e, srityse atitinkamos. Ir aš norėčiau kreiptis į komisiją, pasakyti, kad yra skirti 7 milijonai šiais metais tam, kad labai svarbu, kad Europolas tikrai galėtų panaudoti tuos pinigus atitinkamai kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Čia neįtrauktas terorizmas, tačiau aišku, tai jau būtų aiškus kelias, kaip mes turėtume ateityje dirbti tose srityse, kurios turi labai svarbios operatyvinės e, įtakos mūsų visam darbui. Tai gal tai taip lyg ir aptariau pagrindinės jums rūpimas rytis, kadangi laikas spaudžia, aš jau mm, turėčiau čia ir sustoti. Aišku, jeigu jūs pageidausite plačiau dar, pratesite tas diskusijas, tai mielai per artimiausią savaitę galėsime padaryti. Ačiū iš tiesų, trūksta mums laiko, turėtumėm perėti prie kitos dalies, todėl prašyčiau ponios Solongo kalbėti trumpai. Taip, pirmininkė. E, iš esmės, kilo vienas klausimas, ką mes darome. Mes visi žinome, e, teroristiniai veiksmai nevykdami tik tai Europoje. Tie asmenys, kurie finansuoja e, teroristinius veiksmus, nebūtinai yra e, Europos Sąjungoje, bet to E, e, teroristai juda ne tik Europoje, tačiau ir visame pasaulyje. Būtent dėl tos priežasties visa ES ir valstybės narės remia mūsų veiksmus. Kalbant apie mūsų veiklą, tai mes daugiausiai veikiame tose šalyse ir regionuose, e, kur yra, sakykime, realus e, terorizmo veiksmų pavojus. Todėl mes veikiame Afganistane, Alžyre, e, Pakistane aš pati asmeniškai, pavyzdžiui, dalyvavau e, organiz, organizuojant mokymus e, teisės saugos pareigūnams. Ką mes darome? Mes padedame renkti kovos su terorizmu teisės aktus pagal e, tarptautinę teisę. Mes mokome prokurorus, teisėjus, Taip pat mes suteikėme jiems priemonės tarptautiniam bendradarbiavimui, suteikėme jiems galimybę bendradarbiauti su e, atitinkamomis kompetitingomis institucijomis valstybėse narėse, taip pat e, leidžiame keistis jiems informaciją tarpusavyje. Tai yra vienas esminių dalykų. E, kalbant netgi apie baudžiamasias bylas. E, mes e, organizavome e, tam tikrą informacijos mainų e, tinklą, kuris galėtų būti panaudojamas sprendžiant ar nagrinėjant įvairias nusikalstamas veikas. Šis tinklas galėtų būti apjungtas su europinėmis struktūromis. Mes tikimės, kad, kaip ir parodo mūsų ataskaitos, kad veiksmai yra, tokie veiksmai yra naudingi minėtum šalims. Pirmininkas, ačiū svečiams. Ačiū jums abiems. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms. Žinau, kad jūsų klausimų buvo daug. E, Taip pat norėčiau padėkoti svečiams už trumpus atsakymus. O dabar norėčiau pakviesti prie manęs prisijungti kitus prelegentus ir perėsime prie antros klausimų dalies - kovas su ekstremizmu ir radikalėjimo užkardimas. So colleagues, our first speaker is going to be Taigi e, visų pirma norėčiau suteikti žodį Peterui Newmanui, kuris yra radikalėjimo studijų tarptautinio centro direktorius. Iš karto būtų galima ir suteikti jam žodį. Some admin. Hi, I'm Peter Newman. Hi, Peter. Okay. Ready to go? Yeah. Switch your microphone. Okay, colleagues, we're going to begin. Taigi, kolegos, Matau, kad e, galime pradėti. Taigi, Peteris Newmanas yra radikalėjimo studijų tarptautinio centro direktorius. Mes jam užduosime klausimą, ką ES gali padaryti, kovojant su ekstremizmu ir užkardant radikalėjimą. Prašome. Žodis Peteriui. Pona ir ponės, aš esu Piteris Newmanas, e, esu radikalėjimo studijų tarptautinio centro direktorius, taip pat esu King's College Londone profesorius. Ačiū Jums už suteiktą galimybę pakalbėti apie terorizmo keliamą grėsmę. E, mano centras analizuoja konfliktinę situaciją Sirijoje E, analizuoja islamo valstybės užsienio kovotojų klausimą jau du metus. Ir dėl to norėčiau padėkoti Kanadai bei Kanados viešajam saugumui, todėl kad prieš du metus mes būtent gavome kanišką e, stipendiją, kad galėtumėm atlikti šį darbą. Ir e, mūsų vienas iš darbų buvo nustatyti asmenys, kuriuo, kurie ketina arba ketino prisijungti prie islamo valstybės. Tokių nustatėme 700 e, per socialinės platformas. Netgi e, su šimtu su jų palaikėme keletą mėnesių ryšio. Taip pat e, susitikome su daugeliu tarpininkų vežėjų ir pačių kovotojų. Todėl mes puikiai e, perpratome šią asmenų grupę ir taip pat grėsmės, kuria, kurias jie kelia. Aš tikrai nenorėčiau bereikalo kelti pavojaus, nes jeigu visada skelbsi apie pavojų, vėliau žmonės apie tai, e, kai reikės, nebetikės. Tačiau dabar iš tiesų yra susidariusi labai pavojinga situacija. E, prieš keletą metų mes manėme, kad e, konfliktas e, su džihadistais eina į pabaigą. Arabų pavasaris turėjo atnešti taiką ir demokratiją. Osamas bin Ladinas mirė, taip pat ir mirė kiti teroristų lyderiai. Ir būtent prieš dešimt metų, tai yra po rugsėjo 11-osios daugelis žmonių buvo pasirenkę e, atversti naują puslap, e, istorijos puslapyje. Tačiau šiandieną mes žinome, kad to negalime padaryti. Ir e, viena iš didžiausių problemų šiandien tai yra užsienio kovotojai. Prieš keletą savaičių mano centras paviešino skaičius, kiek asmenų išvyko į Siriją ir Iraką kaip džihadistai. Ir žinia, kad per pastaruosius 3,5 e, metų jų skaičius siekia 20 tūkstančių. Jie yra iš 90 šalių. E, jų e, praeitis skiriasi kai kurie yra iš jų tikintis, kiti ne, daugumos praeitis yra nebe problemų, tačiau jeigu jie buvo, būtų likę savo gimtosiose šalyse, jie būtų turėję galimybių. Be to dauguma daugumos veiksmus paskatino Sirijos piliečių kančios. Kiti e, ieško, e, ieškojo e, įspūdžių ir nuotikių. Tačiau visi nori prisidėti prie ISIL teroristinės grupės totalitarnio projekto. Kitas dalykas yra tai, kad tie asmenys, kurie išgyvena e, Sirijoje ir Irake ir grįžta į savo gimtatės e, šalis, e, pradeda kelti pavojo. Jie yra nusivylę, sunkiai integruojasi į visuomenę. Treti bus sutrikusios psichikos ir jiems reikės psichologinės paramos. Tačiau taip pat bus asmenų grupė, kurie bus pavojingi. Asmenys, kurie turės patirties kavose, turės e, pasaulyje ryšių e, ir bus e, pasiryšę įgyvendinti savo misiją. Jie galės įgyvendinti samokslus prieš mūsų šalis, įkvėps kitus ir gali būti tapti netgi ateityje teroristinių judėjimų lyderiais. Tačiau didžiausia problema E, kyla ne tiesioginė, tiesioginis pavojus kyla ne dėl užsienio kovotojų, tačiau iš jų remėjų. Jeigu pažiūrėsite tos išpolius, kurie buvo įvykdyti nuo pereitų metų rugsėjo, pavyzdžiui, Otavoje, Sidnėjoje, Paryžiuje, Kopenhagoje, visi jie buvo e, džikadistai, entuziastingi įsis e, rėmėjai, tačiau nei vienas iš jų nebuvo išvykęs į Siriją. Ir tokius dalykus mes pastame visur. Užsienio kovotojai dažniausiai priklauso e, grupiai, e, kur gerai e, pažįstant, e, pažįsta, tai yra grupiai žmonių, kurie tarpusavyje e, yra, tiks, tiksliau, e, paži, e, priklauso grupiai, kur e, asmenys puikiai pažįsta vieni e, kitus, todėl ir radikalėjimas vyksta kolektyviai. E, ir um, Mm, dažniausiai tokie asmenys e, turi tik tai dvi galimybės - vykti į Siriją patys arba likti namuose ir paremti užsienio kovotojus pinigais ir kitais ištekliais. Tačiau nuo e, rugsėjo e, pereitais metais jiems atsivėrė ir trečia galimybė - tai yra įgyvendinti teroristinius išpolius vakaruose. Pavyzdžiui, rugsėjį Islamo valstybės atstovas spaudai Abu Muhammad Al-Adnani pareiškė labai svarbų pranešimą, kad jeigu tu gali nužudyti amerikietį ar europietį, padaryk tai bet kokiais būdais. Ir e, dėl tos priežasties mes manome, kad daugiau išpolių bus įvykdoma ateityje ne užsienio kovotojų, tačiau remėjų. Taip pat reikėtų įvardinti trečiąją grėsmę, tai yra konkurencija tarp Islamo valstybės ir Al-Qaidos. Al-Qaida vis e, egzistuoja, nors e, yra įsikvėpusi. Tačiau kai, kai kurios Al-Qaidai priklausančios grupės lieka stiprios. E, tai yra profesionalios ir aktyvios terorizmo grupės pasaulyje, pavyzdžiui, Jemene. E, be to, e, Al-Qaeda e, turi papildomų paskatų įvykdyti teroristinius išpolius vakaruose, kad parodytų pasaulį, kad vis dar egzistuoja. Al-Qaeda vis dar turi tokias galimybės ir yra pasi, kaip grupuotė yra pasirengusi imtis veiksmų. Per pastaruosius metus esu bendravęs su ne vienu teisėjai saugos pareigūnu visoje Europoje. Ir ne vienas iš jų e, nepasakė, kad e, jiems išteklių pakanka. E, jie turi analizuoti beprecedentinį skaičių bylų, todėl jiems sunku kartais apsispręsti, kas yra pavojingas, kas ne, ką reikia stebėti ir ko ne, ir kam skirti reikiamus išteklius ir kam ne. Ir tokius sprendimus priimti tampa vis sudėtingiau. Yra trys būdai, kaip galima išspręsti šią problemą. Visų pirma, e, saugumo e, tarnyboms reikėtų suteikti papildomų galių, kaip buvo padaryta e, kai kuriuose valstybėse narėse per pastaruosius metus. Nors kai kurie nauji įgaliojimai būtų naudingi, tačiau kiti yra nereikalingi, o jų poveikis būtų nedidelis. Kitas būdas būtų spręsti šią problemą E, didinti e, tarnyboj, e, tarnybų darbuotojų skaičių, kad pastarėjai galėtų greičiau ir aktyviau aktyviau reaguoti. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį sprendimą. Tačiau yra ir trečias variantas, kaip būtų galima spręsti minėtas problemas. Saugumo tarnybos E, turėtų specializuoti savo darbuotojus. Kai kuriuose šalise yra e, parengtos e, prevencijos ir radikalėjimo užkardimo programos. Tačiau yra kitų šalių, kurios tokių programų neturi. Neturi nacionalinių prevencijų strategijų ar koordinuoto požiūrio. Aš laikausi nuomonės, kad reikėtų pakeisti tokią situaciją. Nėra jokios prasmės kalbėti apie specifines programas ar geriausias praktikas, jeigu valstybės narės neturi strategijų ir pinigų veiksmams įgyvendinti. ES įgaliojimai šioje srityje yra įboti, tačiau aš laikausi nuomonės, kad ES, e, tiksliau ES parlamentas turėtų paraginti visas valstybės narės, kad e, būtų parengtos nacionalinės prevencijos programos. E, nes reikalingas holistinis ir labiau integruotas požiūris šioje srityje. Dėkuoju, ačiū, kad laikytės ir jums skirto kalbėjimo laiko. Labai įsamiai pasisakė. Dabar Francesco Ragaz ir Didie Bigo kurie e, pristatys mums e, jaunimo radikalėjimo prevencijos ir kovos su jaunimo radikalėjimu ES e, pranešimą. Prašom, prašau taip pat laikytis 10 minučių kalbėjimo laiko. Ačiū pirminkė. Pristatysiu pirmąją dalį. Tai prašau pereiti prie kitos skaidrės. Dar toliau. Taip, keturi autoriai, Didier Bigo, kuris yra čia, Laurent Bonelli, kuris um, yra tyrėjas. Taip, tai yra svarbiausia skaidrė. Iš tiesų, na, taip, taip, norėtume paminėti tuos, kas prisidėjo prie šio tyrimo. Emanuel Pierre Gutė ir aš. Norėjome visų pirma atsakyti į klausimą, kaip geriausia būtų galima kovoti su jaunimo radikalėjimu ir tam, kad atsakytume į šiuos klausimus, reikėtų nustatyti, kaip vyksta radikalėjimas. Taigi yra trys modeliai. Visų pirma, psichologiniai modeliai. E, šiuos modelius papildo kiti aspektai tokie kaip e, bendramžių spaudimas ir taip toliau, bet dažnai e, ir tai yra socialiniai modeliai, bet dažnai nekreipiame dėmesio į politinius modelius susijusius su teisėtumu ir kitais aspektais, kuriuos eksploatuoja e, teroristai. Tiesiog norima skleisti e, prielaidą, kad e, valdžios įstaigos elgesi neteisingai, neteisėtai ir panašiai. Politinis smurtas vyksta dėl tokios politinės eskalacijos ir vienas iš pavyzdžių buvo uh, Jungtinės karalystės vyriausybės surinkti, surinktus priemonės Šiaurės Airijoje. Taigi terorizmas čia piešiamas kaip priemonė užkirsti kelią tokiam valdžios institucijų savivaliavimui. Šiame tyrime norime atkreipti dėmesį į tris e, sritis. Visų pirma, teisminės priemonės ir e, čia e, reikėtų visų pirma kalbėti apie sulaikymo laikotarpius iki 14 dienų kai kuriuose valstybėse narėse. Antra, žvalgybinių duomenų ir tyriamųjų duomenų naudojimą teismo procesuose terorizmo savokos e, platinimas, tai yra trečias aspektas, e, tai yra, kad vis daugiau veiksmų laikoma terorizmu e, ir taip pat interneto naudojimas, žodžio laisvės naudojimas. į kai kurios šios veiksmus baudžiamojo, baudžiamojo teisingumo srityje neskiriama pakankamai dėmesio, bet vis tiek jie gali turėti gana Um, destruktyvų poveikį. Jungtinė karalystė uh, taip pat galėtų būti paminėta kaip uh, pavyzdys, uh, mažinant tokį neigiamą poveikį, bet vis tiek tokių neigiamų aspektų išvelgiama daugelėje valstybių narių. Yra įvairių požiūrių, galbūt minkštesnių, paprastesnių atrodo, bet jie taip pat sukuria gana didelį neigiamą poveikį. Kas yra tos vadinamosios minkštosios kovos su radikalėjimu programos? Tai yra bendruomeninės programos, mentorystės programos, kurių e, kontekste dirbama su pažydžiamomis grupėmis. Taip pat e, siekiama uh, Um, kurti priešingą diskursą socialinės uh, žiniasklaidos priemonėse. Reikėtų paminėti kelis aspektus. Visų pirma, kad nėra, atskiro, nėra konkretaus skirtumo tarp socialinių ir policijos darbo. Ir, um, tarkim, jeigu gydytojas gydo narkotikų vartotojus, jis neturėtų apie, jų, e, apie juos pranešti policijai. Taigi reikia tokiais atvejais pagalvoti apie tai, kaip tam tikros įstaigos, tam tikros agentūros gali teisėtai teikti reabilitacijos priemonės, jeigu jos privalo teikti žvalgybinę informaciją. Taigi, kitaip tariant, kaip anksčiau sakė Beningembula, Anglijos žvalgybos tarnybos vadovas, svarbu mm, užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp šių skirtingų funkcijų ir e, taip pat, žinoma, verta būtų paminėti stigmatizacijos e, riziką, kuri kyla mm, kaip pasiekmė. Dabar jau turime duomenų, kad daugelis bendruomeninių partnerysčių ima rinkti tokius žvalgybinius duomenis ir iškyla įvairių problemų dėl to. Paskutinis aspektas, kurį čia reikia paminėti, yra politinės žodžio laisvės įvairovės ribojimas. Ir um, dėl to e, girdimi dažnai tik radikalistų balsai, o kitų e, šalių balsai mažiau girdimi. Taip pat norėčiau kelis e, aspektus paminėti, nes mūsų konkrečiai buvo paprašyta tai padaryti. Kalbant apie užsienio kovotojus, tarkim, taip įsamei nekalbėsiu čia, kaip jau girdėjome, anksčiau jau girdėjome gana gerą ataskaitą apie dabartinę padėtį, bet e, dabar jau žinoma, kad e, pažeidėjai yra e, žinomi valdžios institucijoms. Svarbu galbūt reikia pagalvoti apie tai, kaip galima būtų veiksmingiau nukreipti savo veiksmus į jau žinomus asmenis. Galima galbūt um, paminėti ir tai, kad um, pilietybės atimimas ir kitos panašios priemonės um, yra neproduktyvios. Jos gali būti nenaudingos ir netgi kenksmingos tiems, uh, ką reikėtų reintegruoti visuomenę. Dėl radikalėjimo interneto priemonėmis uh, yra duomenų apie tokios veiklos pobūdį, apie Twitterio paskiras ir taip toliau, bet e, trūksta empirinių duomenų apie socialinių tinklų e, ir e, interneto platformų gebėjimus, sugebėjimus radikal, radikalizuoti asmenis. Jau šiek tiek žinome apie tai, kad Čia svarbiausi socialinių ryšiai tarp asmenų, norint skleisti e, radikalėjimo principus ir aktyvumas internete, žinoma, tai tik paskatino. Neturime pakankamai duomenų apie e, priešingo diskurso sklaidą internetu e, ir tinklalapių e, draudimą, bet taip pat suprantame, kad tai daro neigiamą poveikį žodžio laisvai ir žiniasklaidos laisvai ir apie tai kalba įvairios NVO dirbančios šioje srityje Taip pat verta būtų pakalbėti apie radikalėjimą kalėjimuose. Šis reiškinys yra gana mm, nedidelis, nedidelio masto palyginti su e, kitais radikalėjimo būdais. Jis e, apima e, tik 0,22 procento visų įkalintų asmenų. Taigi pavojus yra 0,37 procento, taigi jis tikrai labai nedidelis, kalbant apie absoliučius skaičius. Tačiau radikalėjimas kalėjimuose gali padidinti radikalėjimo problemą apskritai ir e, reikėtų aiškiai pasakyti, kad e, izoliavimo priemonės laikomos gana problemiškomis, kalbant apie e, kalinių teisės, jų gyvendinimą. Ir tokių priemonių reikia imtis labai atsargiai. Na ir galiausiai, ką dar galėtume pasakyti apie kalėjimus, yra tai, kad e, tas argumentas, kad galima būtų atskirti e, represinės priemonės nuo rehabilitacijos priemonių svarbu, kad um, e, toks skirtumas būtų daromas tarp priemonių, kad būtų užtikrinamas toks skirtumas. Suteiksiu žodį kolegai. Dabar perėsiu prie to, kad paaiškinsiu šiek tiek, um, e, ko mes nematome, e, kai kalbame apie radikalėjimą. Visų pirma, yra toks reiškinys kaip um, savarankiškas radikalėjimas, tiesiog susipažįstant su turiniu internetu. Čia nutilime apie istoriją. Faktiškai e, neanalizuojama jokia XIX amžiaus istorija arba e, kitokie dalykai. Kalbant apie mažų grupių radikalėjimą, ar tai e, tik tai vieno asmens radikalėjimas, ar daugiau um, faktiškai e, tokiu būdu yra užtikrinamas e, slaptumas, o to tik ir reikia teroristų organizacijoms. Paradoksiškai, e, jeigu nežinomas tam tikros radikalėjimo grupės atstovas, tai tik paskatina jos e, slaptą veiklą ir e, turėtume e, kovoti su tuo. Mums svarbu atsižvelgti visus tuos aspektus, kad suvoktume tikrai reiškinį. Taip pat svarbu būtų laikytis relativaus požiūrio į eskalavimą ir deeskalavimą. Turime suvokti ryšį su mūsų veiksmais. Tarkim, šalių grupė kartais nenustato tokio ryšio tarp savo veiksmų ir tarp eskalavimo ir deeskalavimo veiksmų. Taigi turime atidaryti tą juodą dėžę ir pagalvoti apie tai, kokias pamokas galime išmokti iš visų mokslinių tyrimų susijusių su taikos ir konfliktų aspektais. Ir turėtume laikytis e, holistinio, visapusiško paužiūrio į visus psichologinius ir kitus aspektus, e, sociologinius aspektus, kad galėtume pasinaudoti visomis mokslinio tyrimų priemonėmis susijusiamis su taikos ir konflikto aspektais, kad vyktų bendresnio pobūdžio politinė diskusija, koreliuojanti su konfliktų tema apskritai visuomenėje. Dabar norėčiau pateikti tris rekomendacijas. Pirmoji yra susijusi su tuo, kad reikėtų atlikti poveikio vertinimą susijusi su pagrindinėmis teisėmis, atsižvelgiant į radikalėjimo ir terorizmo istoriją, kad um, tai būtų atskiras um, dalykas, dalykos rytis, uh, kuri būtų nagrinėjama atskirai, atsižvelgiant į anksčiau darytas klaidas. Antroji rekomendacija, kad reikėtų atskirti rehabilitacijos ir e, represijų programas, kad e, išvengtume nenorimų pasiekmių, nepageidaujamų pasiekmių. Ir trečioji rekomendacija e, kaupti ES žinias tam, kad būtų vadovaujamasi platesnė radikalėjimo apibrieštimi, kad į ją būtų įtraukti ir valstybių politikos poveikiai ir kad reikėtų truputį atsiriboti nuo tam tikrų aspektų, kad e, nesivadovautume vien tik tai eskalavimo logiką. Ačiū. Dabar iš karto turėtų suteikti žodį e, Mohamedui Ažuau, kuris yra musulmonų e, tikinčiųjų vadovas laikymo vietose Niderlanduose, taip pat Amsterdamo universiteto profesorius. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad mane pakvietėte šiandien į šį posėdį. Sutelksiu dėmesį visų pirma į savo patirtį ir savo viziją, kaip aš, ką aš galvoju apie radikalėjimo užkardimą. Nesu džihadizmo ekspertas, aš noriu pasidalyti savo kaip teologo patirtimi bendrai Taip pat esu ir mm, universiteto profesorius, esu ir islamo tikinčiųjų bendruomenės vadovas Niderlanduose. Taigi, kaip aš e, žiūriu į šį reiškinį? Jūs minėjote, kad tai yra labai sudėtingas reiškinys, e, Čia mm, pozicijų spektras yra labai platus. Jūs kalbėjote taip pat ir į, apie jį sukeliančius, lemiančius veiksnius. Ir aš mm, kalbėsiu apie įvairius galimus požiūrius ir aptarsiu keletą įmanomų veiksnių, kurie galbūt lemia šį reiškinį. Uh, Norėčiau taip pat pasiūlyti ir keletą galimų veiksmų, kaip būtų galima tą reiškinį sustabdyti, tai yra tą radikalėjimą sustabdyti. Pano manimu, kalbant apie šį reiškinį sukeliančius veiksnius, reikėtų paminėti tai, kaip mm, musulmonų, imigrantų religinė situacija buvo vertinama ES valstybėse narėse pastarosius kelis dešimtmečius. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, nes būtent tas religinis aspektas trukdė musulmonams integruotis ir dažnai jis buvo nuvertinamas, nepakankamai vertintas islamo visa raida buvo palikta savygai, kaip ir pernelyg mažai dėmesio buvo skirta krypčiai, kurią renkasi islamas Europoje. Rezultatas yra tas, kad atsidarė, atsirado didžiulis atotrukis tarp religinių tradicijų, kurios galbūt nėra labai pritaikytos Europos žemynui mm, būtent e, tos religijos tarsi iššoko į Europą ir atsirado tas atotrukis. Ir tai ypač pasakytina apie religinės tradicijas iš vidurio rytų daugiausia. Uh, Mm, be to, mm, jas labai rėmė ir, ir visas didžiulis finansavimas, žiniasklaida, infrastruktūra, taip pat, pavyzdžiui, islamo centrai Europoje. Toms tradicijoms dabar Europoje jau yra dešimtmečiai ir jos prisidėjo prie musulmonų indoktrinizacijos. Galiausiai dauguma musulmonų dėl to. Ir lengviau pasiduoda radikalėjimui. Islamo bendruomenės nesugebėjo pateikti jokių kontraargumentų tokiai indoktrinacijai. Tos musulmoniškos bendruomenės dažnai ir pačios mm, neįvertino, kokie svarbus gali būti tie argumentai iš tų, iš tų iš, išorinių tradicijų, tų tradicijų, kurios nėra iš E, kurios yra iš išorės. E, ir pritrūko iš tikrųjų musulmonų bendruomenių parengtos aiškios strategijos, kaip dirbti linkęs į islamo kryptimi, įvertinant visą įvairovę, taip pat ir uh, Mm, ortodoksiškus, e, ortodoksiškas atmainas, kaip visą tai prisitaiko naujoje e, jų tėvinėje. Faktas tas, kad e, kai kurie musulmonai labai lengvai pasidavė radikalizavimui pastaraisiais keliariais metais. Ir tai nėra kažkas tai nukritę iš gėdro dangaus tai yra būtent to viso islamiško religinio kraštovaizdžio suformavusio per daugelį metų e, dalis. Mm, musulmonai e, gyvena Europoje mm, ir islamui tenka didžiulė atsakomybė radikali islamo ideologija turėtų būti pristatyta kaip nepatraukli, turi būti paversta nepatrauklia. Radikalus islamas, kaip aš sakiau, turi būti padarytas nepatrauklus. Turime užtikrinti e, islamo teologijos tokį kontekstinį pristatymą, kuris atitiktų uh, Europos kraštovaizdį. Be to, islamas kaip religija yra pernelyg didelis, pernelyg jautrus klausimas visame pasaulyje. Tai pasakytina taip pat ir apie islamiškas valstybės. Daugelį islamo valstybių, pernelyg daugelį iš jų pati valdžia turėtų pertvarkyti islamo religinį kraštovaizdį, geriau jį suvaldyti, sutvarkyti tam, kad būtų galima radikalias dalis izoliuoti ir kovoti su jomis. Aš čia paminėčiau, pavyzdžiui, Tunisą ir panašiai. Ir čia religijos reikalų tarnybos imasi rimtų veiksmų. Europos šalise, aišku, tai neįmanoma, kadangi yra valstybės ir bažnyčios atskirimas, tačiau Europos vyriausybės gali kreiptis į islamo bendruomenės ir paraginti jas prisijimti tą istorinę atsakomybę už radikalėjimo mm, išnaikinimą. Iš tikrųjų turi būti parengti atitinkami planai ir ES valstybių narių vyriausybės mm, turi kai kurių priemonių, kurias gali čia pasitelkti. Čia būtų galima visų pirma atidžiai išanalizuoti finansavimą atkeliaujantį iš užsienio. Musulmonai privalo suprasti, kad jie patys turi mm, finansuoti savo tikėjimo bendruomenės ir nebūti priklausomi nuo kažkokių tai dovanų iš užsienio. Mm. Tie, kas moka, juk paskui nori ir tarti savo žodį, nurodinėti. Tai kitas, mm, kita priemonė galėtų būti intelektinės infrastruktūros stiprinimas, kad būtų galima plėtoti islamo kontekstinę teologiją. Jis labai svarbu švietimo srityje. Pavyzdžiui, pagalvokime apie tokias iniciatyvas kaip e, islamo teologinis mokymas, e, kaip kad pavyzdžiui 2006 metais e, Amsterdamo universitete yra pristatyta panašios iniciatyvos ir, ir Belgijoje buvo iškeltos. Tai yra labai svarbios iniciatyvos plėtojant Europos islamišką teologinę bazę ir, prist, ir, ir vystant kontekstinę islamo teologiją. Taip pat norėčiau pabaigai prisiminti ir savo patirtį iš kalėjimų sistemos. Kalėjimuose Yra daug žmonių, kurie yra dalyvavę teroristinėje veikloje, prisidėję prie to. Ir aišku, labai svarbu galvoti apie radikalėjimą, užkardimą ir kovą su apkalėjimu sistemoje. Tai yra bendrai religijos viso mm, suvaldymo viešoje srityje dalis. Turėčiau paminėti tai, kaip Niderlandai dirba šiais lausmais. Niderlanduose, mano manimo, mes turime gerą humanišką sistemą ir, um, aišku, dalis tos sistemos, to klimato dalis yra, aišku, sulaikytojų teisų ir religijos laisvė užtikrinimas. Taigi mes turime tą religijos laisvę, bet kita vertus mums taip pat reikia pasirūpinti ir tuo, kad mm, dvasinės paslaugos būtų suteikiamos tinkamai. Ta, ta dvasinė globa tai yra labai svarbi dimensija ir todėl kalėjimų E, įmamas dalyvauja tokią sistemą nuo 2008 metų, suteikdamas religinės gairės ir būdamas religinių vadovų e, nuteistiesiems, e, sulaikytiesiems. Tai yra tikrai, toje sistemoje dirba gerai apmokyti išsilavinę įmamai, kurie baigė yra Olandijos universitetus. Jie dirba kartu su kolegomis iš kitų religijų, iš kitų pasaulyje žiūrų, gauna papildomą papildomą apmokymą per visą savo darbo meto, laiką. Ir būtent tokiu būdu ta dvasinė globa teikiama būtent tokiu būdu. Šis islamiškas variantas tikrai yra labai svarbi užtikrinant radikalėjimo škardimą. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų galima ir platesnės informacijos rasti, jau dabar, jeigu būtų kokių klausimų, pasistengsiu atsakyti juos. Žodis Terezai, prašome. Ačiū. Mes e, žinome, kad e, nėra terorizmo apibriešties, todėl e, labai sunku apibriežti taip pat ir teroristinius nusikaltimus. Man atrodo, kad terorizmu galėtų būti įvardinti tokie nusikaltimai kaip asmens e, nušovimas, todėl kad jo politinės pažiūros e, kitokios arba, pavyzdžiui, bombų susprogdinimas traukinyje. Bet kuriuo atveju e, terorizmas yra skirtas įbauginti žmonės per žudinės. Man atrodo, kad per mažai yra daroma kovojant su radikalėjimu ne ES šalyse. Dėl socialinių tinklų matome, kad e, labai daug e, jaunų žmonių e, skelbia informaciją apie save, apie savo veiklą internetinėse, internetinėse svetainėse. Visai neseniai mes žinome, kad vienoje musulmoniškoje šalyje buvo netgi mokyklose atskiriami vaikai pagal tai, ar jie yra krikščionis ar musulmonai. Jūs sakėte, kad mes neteisingai elgiamės su musulmonais Europoje. Todėl aš norėčiau užduoti klausimą, ar tai yra mūsų kaltė, ar mes turime ją prisijimti. Gal yra koks nors e, sprendimas? Ar tikrai mes esame kalti dėl to, kad yra tiek daug e, jaunų žmonių, kurie radikalėja. Man atrodo, kad tai nėra vien tik mūsų e, kaltė, tai taip pat ir musulmonų bendruomenės kaltė, kuri galėjo daug daugiau padaryti. Taigi aš džiugu tai, ką pasakė ponas Dadžiau dėl to, kad tai yra taip pat ir musulmonų bendruomenės dali, kaltė. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems prelegentams. Na, tai, ką jūs pasakėte, e, paskatino mane pasisakyti. Ponas Newmanas pareiškė, e, pakalbėjo apie tai, kad kovos su radikalėjimu programos egzistuoja ne visose šalise. Ir norėčiau paklausti, apie kokias valstybės narės jūs konkrečiai e, kalbate ir kokiu iniciatyvu e, tose šalyse reikėtų imtis. Nes e, tikrai labai reikia tik apgailestauti, kad tokių kovos su radikalėjimu programų valstybėse, nėra, valstybėse narėse nėra. Taip pat norėčiau pakalbėti apie musulmonų bendruomenę. E, kokia kalties dalis tenka e, šiai bendruomeniai, kokia kalties dalis e, tenka mums. Jūs, pavyzdžiui, kalbėjote apie tai, kad na, radikalėjimą būtų galima uh, su radikalėjimu galima būtų kovoti, jeigu universitetuose būtų e, dėstoma islamo e, teologija. Man atrodo tokia mintis labai įdomi. E, ir ar yra panašių programų kitos valstybėse narėse, kaip mes galėtumėm, sakykime, skleisti tokią teigiamą patirtį ES. Ačiū dabar žodis Anai Gomes. Aš norėčiau pritarti ponui Bigo, kad tai yra ir istorijos versija. Tai yra ne praeities istorija, bet dabarties istorija. E, ji yra susijusi su mūsų užsienio politika, su mūsų vidaus politika. Tačiau ar jums nekeista, kad mes e, nekalbame apie ekonominę situaciją ir darbo galimybės. Kiek e, šių žmonių, kurie buvo e, sulaikymo įstaigose, pyksta ant visuomenės, todėl kad jie neturėjo, sakykime, galimybių Aš esu kilusi iš e, Portugalijos ir mes e, turime ir užsienio kovotojų, kurie nebuvo e, musulmonai, tačiau kurie buvo iš imigrantų kalbų ir šeimų, atsiprašau, ir jie pyko ant visuomenės, todėl kad mane, kad su jais buvo blogai elgiamasi. Taigi, kaip mes galime kovoti su radikalėjimu, jeigu mes ignoruojame tokias problemas? Toliau, Ištekliai. Aš... Policijos ir žvalgybos tarnybų finansavimas ir aprūpinimas ištekliais. Tai yra labai svarbus klausimas. Labai svarbu, kad e, vis daugiau kvalifikuotų darbuotojų atliktų savo darbą. E, kad jie turėtų ir politinių, ir analitinių, ir lingvistinių žinių. Ir būtent to mums trūksta. Būtent todėl yra priimami netinkami e, sprendimai Prancūzijoje. Sakykime, kai buvo žinomi asmenys, kurie gali kelti grėsmę, tačiau nebuvo stebėjami, e, stebimi. Taigi, kokias rekomendacijas galėtumėt pateikti mūsų politikams? Toliau Katerina Činyčiai. Ačiū pirmininkė, ačiū mūsų svečiams, kurie pateikė mums informaciją apie radikalėjimą. Radikalėjimas yra labai daugelypis procesas, apimantis įvairius socialinius aspektus ir kiti kalbėtojai sakė, kad radikalėjimas yra susijęs daugiausiai su jaunimu. Ir dažnai jaunimas. E, Todėl, kad negali integruotis į visuomenę, E, tampa pažeidžiami ir dėl tos priežasties e, per internetą labiau pasiekiami verbuotojams. Todėl, kalbant apie radikalėjimo e, reiškinį, norėčiau sužinoti, Ar galima su šiuo reiškiniu kovoti e, ne tik teisinėmis, bet ir teisėkuros priemonėmis? Be to, mano asmeninė nuomonė reikėtų daugiau imtis e, prevencinių veiksmų socialinėje terpėje ir šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti klausimą, kalbant apie prevenciją. Uh, kokių prevencinių veiksmų būtų galima imtis jaunimo atžvilgių ES ir už jos ribų. Bet to e, dėl Libe užsakytos studijos norėčiau e, pasitikslinti. Jūs e, trečioje rekomendacijoje sakote, kad reikėtų sukurti tam tikrą observatoriją, kuri, sakykime, o konkrečiai užsiimtų radikalėjimo e, reiškinio stebėseną. E, dabar jau yra atitinkami tinklai, kurie, sakykime, e, užsiema šio klausimu. Taigi, mano klausimas, už ką turėtų būti atsakinga jūsų siūloma observatorija? Um, Kągi, dabar uh... Netrukus baigsime pasisakymų e, eilę e, šiai daliai. Fariai. Barbara Spinelli. Aš norėčiau užduoti klausimą e, ponui Muhamedui Adžiuadu. Jūsų pasisakymas buvo tikrai labai įdomus. Tikrai reikėtų e, pakalbėti apie religiją kaip yra su jie elgiamas ES. Tačiau man kyla abejonių, kai pradedame mėtytis kaltimais, kad e, musulmonų bendruomenė nepakankamai e, reagavo, nebuvo mm, pakankamai neigiamos reakcijos teroristų atžvilgiu, nes e, kyla rizika priskirti islamui tam tikras savybės, kurios neturėtų būti jam priskirtos. Kai yra sakoma, kad musulmonų bendruomenė turėtų aktyviau reaguoti, kitaip tariant, yra kaltinama e, musulmonų bendruomenė inercija Tačiau reikia prisiminti, kad e, musulmonų bendruomenėje nėra atstovybės, e, net, musulmonai neturi popėdžiaus, e, kuris galėtų pateikti rekomendacijas, kaip elgtis pagal islamą. Taigi aš laikausi nuomonės, kad imamas viską teisingai sako apie tai, kad reikia mokyti universitetuose, E, musulmonų teologijos, tačiau daugiausiai dėmesio reikėtų skirti prevencijai, socialiniams dalykams, kaip ir pasakė kolega Didier, Didier Bygo. E, reikia pasižiūrėti, kaip e, ar trūksta darbo vietų, kokios nu, nuotaikos, E, sklaidytose regionuose, kur gyvena musulmonai, musulmonų bendruomenės. E, bet to reikėtų e, žiūrėti ne į visą musulmonų bendruomenę, bet į atskirus žmonės, į tuos reikėtų žiūrėti į kiekvieno to užsienio kovotojų situaciją. E, dažnai jie negali grįžti į savo gimtasias vietas, nepaisant to, kad e, suvokė islamo valstybės e, pavojų. Taigi mes turėtumėm tokias, tokius žmonės priimti į mūsų šalis, į mūsų bendruomenės. Ačiū dabar žodį Sicilijai Vikstrom. Ačiū labai. Neketinau kelti klausimų, dabar, bet vis dėlto negaliu susilaikyti ir norėčiau iškelti klausimą e, dėl e, to, kas buvo padaryta iš tikrųjų valstybės. Dažnai kalbame apie žodžio laisvę ir religijos laisvę ir e, dažnai faktiškai ši laisvė yra aiškinama kaip laisvės nuo religijos savoka. Bet e, matome, kad radikalėjimas gali vykti, tarkim, ir kalėjimuose. Ir e, norėčiau kolegai ponui Andžiau pasakyti, kuris yra Niderlandų kalėjimo kapelionas. Aš taip pat e, buvau. Um, kunigė kalėjime prieš tapdama Europos parlamento nare ir Iš savo patirties žinau, kad e, Švedijoje tiesiog nesuprantama buvo po Paryžiaus įvykių, kaip tai galėjo nutikti. Du asmenys e, sėdi prie kompiuterio ir radikalėja. Švedijoje būtų siekiama kuo greičiau nutraukti tokį ryšį, padedant e, kapelionui, koks jis bebūtų, ar krikščionių, ar musulmonų, nes tai yra būtina. Ir aš nesuprantu netgi, kaip e, e, tai nėra įgyvendinama kaip bendroji taisyklė, kai kuriuose valstybėse narėse, kaip tai daroma Švedijoje. Ir aš norėčiau pastirauti, jeigu jūsų nuomonė tai būtų naudinga priemonė Niderlanduose ir kitose valstybėse, uh, nes e, mums reikia išsaugoti religijos laisvę, kaip minėjote, islamas priklauso Europai ir ne dešimtmečius, o šimtmečius čia egzistuoja. Tačiau radikalėjimas yra naujas reiškinys mūsų visuomenėje. Ir mums reikia tų minkštųjų metodų ir kartu griežtų metodų ir vienas iš griežtų metodų būtų nutraukti tokį ryšį, jeigu jis tik užsimekstų. Taip pat į religiją reikėtų žiūrėti bendrajame kontekste, kaip kalbėjote. Žinoma, reikia imtis tokių veiksmų ir tam reikia patyrusių teologijos ekspertų, bet ir uh, Jų reikia prašyti skleisti savo žinias, jomis dalytis. Tai nėra taip paprasta, kalbant apie solietinės valstybės Europos Sąjungoje. Mes kalbame apie reabilitavimą, apie terapiją, apie uh, Mm, galbūt net ir įkalinimą tų asmenų, kurie grįžta iš e, karo dalyvavę jame, bet e, pažiūrėkime iš tikrųjų socialinės integracijos e, kitokios problemos ir teroristai dažnai mm, yra įgyja net universitetinį išsilavinimą. Mano šalyje, pavyzdžiui, įvairiai gali mažėti tuos klausimus. Aš neseniai žiūrėjau dokumentinį filmą apie džihadistus, kurie Sirijoje mm, dalyvavo mūšiuose, um, buvo sužeisti, paskui grįžo į Švediją, išsigydė žaizdas, yra, gavo gydimą iš tikrųjų ir gerą gydimą, tiek, kad paskui mm, tas konkretus asmo galėjo atgal grįžti į um, karo lauką, tai į, į, į tuos karinius veiksmus, iki ką tai reiškia bandyti reformuoti, per, kažkaip tai reformuoti mūsų sistemas, bandyti žmonės pakeisti, gerai yra bandyti, tačiau tai nepasiteisina, tai neveikia. Ir tie, kas išvyksta iš Europos, na, kalbame apie tai, atimami pasai, padaikinamos jų pilietybės, nes eina kalba apie žudikus, prievartautojus, tuos, kurie kitus ima į vergyją ir taip toliau. Tai, Aš nežinau, ar, ar tikrai gali tokie žmonės grįžti pas mus atgal, nemanau. Uh, Paskui m, mm, matėte įrašus apie Jordanijos pilot, pilotą, matėte vaizdus internete, aš verkiau, tai aš nežinau, kaip galima pagrindinės teisės, žmogaus teisės reiškia, kad aš turiu teisę saugiai jausti savo šalyje ir aš pasisakau už griežtus metodus. Ačiū, Mrs. Holmeyer. Dėkuoju. Monika Hochmeier. Prašom. Ačiū labai pirminkė. Noriu pateikti klausimą dėl radikalėjimą interneto priemonėmis, nes, kaip matome, internetas vaidina labai svarbų vaidmenį, ypač kalbant apie radikalėjančius jaunus žmonės. Kiek sėkminga jūsų nuomonė yra tokio priešingo diskurso skelbimo strategija? Uh, Um, svarbu, kad um, tokio diskurso priemonėmis būtų užtikrinamas um, priešingas judėjimas, kad uh, neradikalėtų jaunimas, o atvirkščiai. Gal uh, galėtumėte papasakoti šiek tiek apie savo patirtį, kurios uh, strategijos pasiteisina. Ačiū, Monika. Ar Jūs, jūs dar norėsite užduoti klausimą. Pasistengsiu kalbėti trumpai pirminkę. Žinau, kad tai itin sudėtinga sritis ir tema čia yra labai daug įvairių aspektų. Kovotojų yra per 20 tūkstančių, bet to Labai daug žmonių remia konfliktą įvairiomis kitomis priemonėmis. Tai yra tie nematomi, negirdimi žmonės, kurie tyliai e, remia islamo valstybę internetu. Dauguma jų yra musulmonai ir žinoma, visi turi teisę tikėti tuo, ką nori tikėti. Bet um, daugelis, uh, manau, kad daugelis tų uh, tylių rėmėjų uh, nėra kokiu nors margu, mar, marginalizuotų grupių atstovai, socialinės atskirties aukos. Žinoma, svarbu kalbėti apie religijos laisvę, bet tai reiškia, kad reikėtų kartu galvoti ir apie švietimą nepakankamai dėmesio tam skiriame, jeigu kalbame tik apie religijos laisvę. Manau, kad kyla problemų dėl tolerantiškumo trūkumo. Kovotojai Sirijoje, Egipte daugelis jų yra musulmonai ir musulm, tai musulmonai kovojantis už musulmonų pažiūras. Ir atrodo, dažnai nutinka ir taip, kad vieni musulmonai žudo kitus. Taigi problema yra gana e, sudėtinga ir daugelypė, kaip galime padėti ir musulmonų bendruomeniai gerbti vieni kitus. Juk ir tarp jų yra musulmonų, kurie tiesiog žudo kitus musulmonus. Kaip galima užtikrinti tolerantiškumą? Štai koks klausimas yra gana svarbus. Ačiū. Jūs minėjote Jungtinės karalystės pavyzdį, todėl kad prieš keliarius metus ši valstybė ėmėsi tam tikrų kovos su radikalėjimu priemonių ir Um, Ponė Spinelį, pavyzdžiui, pateikė klausimą, kad uh, daug dirbama per um, mečetės ir kitomis priemonėmis. Ir iš tiesų daugelis uh, kovotojų yra pasaulietinių valstybių piliečiai, neina į mečetę. Ir um, gyvena pasaulietinį gyvenimą, jie pagal religiją yra musulmonai, bet e, vis tiek e, atrodo, kad e, gyvena gana atvirą gyvenimą ir neina į bažnyčią, neina į mečetę. Šiandien e, daugelis žmonių neina į bažnyčias Prancūzijoje, Ispanijoje, kitur. Taigi e, noriu paklausti, ar tikrai pakankamai dirbame siekdami užtikrinti, kad e, pasaulytinėmis priemonėmis būtų kovojama su šiais reiškiniais. Mm juk šiame kontekste kalbama ir apie, apie airijos radikalistų e, veiksmus e, ir galima dirbti ne tik per imamus, ne tik per mečetės, nes daugelis musulmonų net neina į mečetės ir radikalėja veikiami kitų priemonių. Kolegė grįžo e, į Paryžių. kandidatė nebegali dalyvauti, nes išvyko jau atgal į Paryžių. Taigi, kalbant apie vidaus saugumo strategiją, ji turi būti gana tiksli ir tinkama, kai kas nors padaro nusikaltimą. Ehm, jis turi būti baudžiamas pagal vidaus saugumo strategiją, tinkamai baudžiamas, bet e, kalbant apie radikalėjimą, kalbame apie labai didelius skaičius. Ir žinoma, padėtis yra labai sudėtinga, bet e, ne dėl to, kad trūksta politinės valios, bent jau ne vien dėl to. Taigi galbūt galėtumėte pabandyti atsakyti kai kuriuos klausimus, ne į visus iš karto galbūt, bet e, į kai kuriuos. Right. Um, just, uh, four, uh, that... Gal būtų 3-4 dalykai, kuriuos labai norėčiau sureaguoti. Pradėčiau nuo paskutinio. Manau, kad e, labai svarbu uh, kad e, pasiremtumėm ne vien tik tai paskutiniu atveju. Pavyzdžiui, Čian Čian buvo identifikuotas ir staiga e, vis, nuspręsta, kad visi yra iš um, vidurinių sluoksnių, gerai išsilavinę ir taip toliau. Kažkas kitas bus e, gal koks neturtingas ir, ir dar kažkas, jau visi darys tokią, lipdys tokią etiketę. Tai tikrai nėra monolitiška grupė. Kai kas uh, iš tikrųjų vykė į Siriją rimtai žiūrėjo į religiją, kiti ne. Tai yra tikrai labai mišri grupė žmonių ir yra įvairių požiūrių dėl religijos ir ta religijos analizė gali gal duoti tam tikrų atsakymų, bet nebūtinai. Ir um, kai dar keli dalykai, kas irgi susijęs su tuo, uh, kas vienieto žmonės, tai nebūtinai tai, kad jie gal visi būtinai neturtingi ar būtinai yra religiniai ekstremistai. Kas juos vienyje yra tai, kad jie jaučia, kad savo visuomeniai e, jie neturi vietos, negali, neturi jokios pozicijos europinėje visuomenėje. Galbūt dėl to, kad jie neturi tos vietos visuomenėje, dėl to, kad jie yra neturtingi ir neturi ekonominių perspektyvų, bet galbūt uh, jie yra, neturi tos vietos visuomenė, jaučia, kad neturi jos dėl to, kad patyrė diskriminaciją ir panašiai, nežiūrint to, kad, pavyzdžiui, vidurinė klasė gyvena pakankamai pasiturinčiai. Taigi, būtent tą dalyką, tą aspektą, kad tie žmonės jaučiasi nepritampantis prie visuomenės ir tą turime spręsti. Manau, reikia liautis kalbėjus apie musulmonų bendruomenės ir europinės bendruomenės Tai yra europinės bendruomenės, yra mūsų bendruomenės dalis, jie niekur neišvyks, nes jie neturi kur vykti, jie yra mūsų dalis, jie vietiniai. Ir todėl galvojant apie kovos su radikalėjimu strategiją, ilgalaikę pagrindinis sprendimas būtų užsitikrinti, kad tie žmonės būtų tikra mūsų visuomenės dalis, kad jie jaustųsi pritampą prie tos visuomenės, kad jie jaustų, kad jų vieta čia. Uh, visams nebėra, bet aš labai trumpai atsakysiu į jos klausimą į nacio, dėl nacionalinių strategijų. Čia situacija yra skirtinga skirtingose valstybėse. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra nacionalinė prevencijos strategija, tačiau um, beveik neliko finansavimo tai strategija. Tai koks tikslas turėti tokią nacionalinę prevencijos strategiją, jeigu neatskiri finansavimo jai? Arba yra tokios valstybės kaip Vokietija, sakykime, gaila, kad nebėra parlamentarės, bet ši valstybė labai daug pinigų skiria prevencijai, tikrai daug, bet neturi mm, tokio nuoseklaus darnaus požiūrio į tą klausimą. Nepasimokoma iš patirties, iš sėkmių ir nesėkmių, nėra strategijos, nėra standartų užbrėžimo. Ir mm, manau, kad galvojant apie pinigus, kurie išleidžiami tokia valstybėje kaip Vokietija, tai iš tikrųjų visų pirma reikia e, nuoseklios darnios strategijos. Ta labai rimtai pažiūrėti. Ir na ir galiausiai paskutinis e, atsakymas, ponė Holma. Ir, na, Ne visiškai sutinku su to, ką kolegos pasakė, kad internetas nevaidina vaidmens. Internetas vaidina vaidmenį ir tą mes matome, manau, labai aiškiai. Bet lygiai taip pat svarbu pasakyti, kad internetas yra svarbus veiksnys, nei, nes leidžia mm, palaikyti socialinius ryšius, keisis informaciją ir viską labai paspartina. Daug lengviau yra užmėgsti ryšius. Uh, Yra tikrai labai daug ko, ką reikia padaryti šios rytėje, bet kol kas nieko ar labai mažai yra daroma. Ir kai galvojam apie atitinkamą diskursą, e, kovą su, tos informacijos skleidimu interneto kompanijos pačios turės daug ką padaryti, aš manau. Bet tikrai tų sričių, kur kažką nuveikti reikia, yra daug. Ačiū kolegos, gal norėtų pratesti atsakymus į klausimus, pasirinkdami vieną ar kelias e, temas iš klausimų. Gal porą klausimų pabandysiu atsakyti. Pone Gomis, gal. Manau, uždavėte esminius klausimus. Centrinius klausimus. Visų pirma, Yra ta iliuzija, kad socialinių tinklų, tinklų technologijos yra priežastis, bet iš tikrųjų tai yra tik tai priemonė tikslų pasiekti ir labai dažnai diskusijos um, pasisuka nuo uh, lemiančių priežasčių prie technologijų, prie priemonių, kaip yra siekiama užsibriežto tikslų. Uh, O reikia galvoti apie pagrindinius elementus. Aišku, visų pirma, neligybė yra esminis dalykas, bet tai yra vienas iš dalykų, kai ir aš tikrai mm, pritarčiau pono Nuimano pozicijai šio klausimu, kad mums reikia um, pluridisciplinarnio požiūrio ir reikia galvoti, kad ne vien tik tai mm, terorizmo sritis, bet ir kitos sritis yra aktualios čia. Ir, lab, ir, jį, ir gali būti, kad daugelį um, visuomenių dauguma staiga pataps mažuma būtent dėl politinio diskurso pasikeitimo. Tai yra labai pavojinga eskalacinė. Uh, tendencija ir svarbiausia būtų švelninti tą patį, deskaluoti. Toliau antras dalykas, jūs kalbėjote apie um, stebėjimo centrą. Taip, mes jau turime stebėjimo centrą dėl saugumo ir laisvės. Tai yra puikus teisininkų tinklas. Mes norėtumėm tą išplėsti, galvojant apie konfliktų zonas ir laisvės. Tai būtų kiek plačiau, galvojant um, apie tai, kad būtų sociologija, istorija, uh, taikos studijos, kitų technologijų studijos įtrauktos. Man atrodo, kad tai būtų labai svarbu, nes tai, ką mes matome labai dažnai, yra tas pavojus, kad bus pernelyg siaurai specializuojamas ir um, gali būti, kad specialistai galvos, kad jeigu jau jie yra 28 valstybių uh, E, specialistai, tai jau jie išmano viską, bet iš tikrųjų jie tik tai sukoncentruos dėmesį į vieną temą, į jų temą ir nematys platesnio vaizdo. Iš tikrųjų reikia daug plačiau e, viską matyti, netgi saugumo studijos, jau nekalbant apie terorizmo studijas, pavyzdžiui, tai negali būti disciplina kaip po tokia, reikia daug platesnio vaizdo. Tai gal tiek būtų, o dėl kitų klausimų aš perduosiu žodį kolegoms. Um, Ačiū. Negryšiu prie klausimo dėl socialinių lemiančių priežasčių, jos aišku yra labai svarbios, bet jos ne vienintelės. Aš norėčiau pabrėžti, galvojant būtent apie šį klausimą, tai, kad galvojant apie socialinį darbą vieną vertus ir, ir, ir tų visų mm, laikinų sąlygų sukūrimo ekonominiai, socialiniai nepalankio padėties atsidūrusiems visuomenėms nariams sukūrimą iš kitos pusės, kad gali būti supainioti tie dalykai. Ir čia ypač 2011 metais Junktinėje karalystėje buvo labai kritikuojama būtent tai, kad buvo suplaktos tos viešojo sektoriaus funkcijos. Uh, į vieną krūvą, buvo painiava padaryta, o tai turi būti labai aiškiai atskirta. Ir tai mes matome tose valstybėse, kurios perima dabar, tai vadinama, Britų ar Niderlandų modelį, kad dabar stengiamasi tai spręsti. Aišku, reikia kalbėti ne vien tik tai apie socialinės problemas, bet ir apie m, mm, tą nusivylimą, pasipiktinimą. Aš, pažiūrėjau, kalbėjusiu su socialiniais darbuotojais, kurie dirba Birminghamo priemešiuose. Kodėl jaunimą traukia ta ideologija? Priežastis, aišku, yra socialinė, taip pat ta priežastis, kad, na, nepriklausai visuomeniai, esi tarsi atstumtas nuo jos. Uh, bet taip pat ir yra tas aiškus tos diskursas, kuris nebūtinai turi būti ideologinis ir kuriuo nebūtinai galbūt yra meluojama, pavyzdžiui, apie nepilotuojamų orlaivių padarinius, apie Gvantanamo kalėjimą ir Sirijos e, e, kovas Tiesiog e, užtenka, kad tie vaizdai vienas po kito patektų į žiniasklaidą ir jau yra formuojami tam tikri visuomenės jausmai. Taigi aš manau, kad į tuos klausimus reikia atsižvelgti, kai bandome suprasti, nepateisinti, bet suprasti, kodėl žmonės radikalėja. Žinoma, kita vertus tikrai neturėtumėm e, galvoti, kad tų organizacijų diskursas tikrai jau yra savame suprantamas dalykas, nors jie ir teigia, kad jie atstovauja musulmonų bendruomenėms. Uh, tai dar nieko nereiškia. Ir iš savo tyrimų aš galiu pasakyti, kad tarp musulmonų bendruomenių yra aiškus jausmas, kad, e, kad jie, jiems tenka mokėti tą kainą už tą kolektyvinę kaltę, kad nuolat um, jie yra siejami su tuo, kad e, yra vykdomi nuolat tie žiaurūs dalykai ir um, jie turi pasovė įrodinėti, kad jie nepritarė tam. Uh, Iš tikrųjų, tos kainos neturėtų mokėti visa bendruomenė už tai, kas yra vykdoma kelių. Ir dabar dėl interneto. Na, nenorėjome pasakyti, kad internetas nesvarbus, tačiau ar kvestionuotumėm e, radikalizaciją per, pavyzdžiui, popierinius lankstinukus, sakykime, 80-metį Sovietų sąjungoje, kas buvo daroma ar per telefoną, per telegrafą, pavyzdžiui, kas buvo daroma. Ašku, kad internetas yra tokia technologija, kuri leidžia lengvai paskleisti specifinės idėjas, yra technologija, kuri leidžia už, užtikrinti tam tikrą sąveiką, bendravimą, e, leidžia užtikrinti ir tokį bendravimą, kurio anksčiau gal nebuvo galima užtikrinti per e, ankstesnėmis technologijomis. Aišku, Facebooko revoliuciją galima čia paminėti ta, faktas yra tas, kad mes galime lengvai atsekti į internetinę veiklą, stebėti ją. Tai reikia pasakyti, kad vis tik tai nežiūrint to radikalėjimas būtent ten ir vyksta. Uh, ik wou graag beginnen met eh, de opmerking van de voorzitter. Uh, het was een hele interessante. Ačiū. Aš norėčiau atsakyti į pirmininko klausimą. Tikrai jūs patikite labai įdomų pastebėjimą. Jūs sakėte, kad 70 užsienio kovotojų e, buvo pasauliečiai. Taigi, dar kartą jūs patvirtinate, kad islamas yra vertinamas e, pagal kriterijus, kurie negali būti priskirti islamui. E, taip kaip yra praktikuojama krikščionybė, galima sakyti, kad ji tapo pas, labiau pasaulietiška, tačiau ne islamas. Yra viena e, Niderlanduose išleista knyga, e, kurios e, E, pavadinimas yra Islamo kelias į pasaulėjimą. Ir reikia pasakyti, kad į Islamo valstybės grupuotės nariai tikrai e, negali būti e, vertinami kaip pasaulietiški musulmonai, jie yra e, islamistai ortodoksai. Tačiau visos islamo vertybės ir tradicijos visų pirma yra perdodamos šeimoje. Būtent e, tas e, ortodoksiškumas yra perdomas e, šeimose, o ne mečetėse. Taip pat buvo kalbama apie kaltę. Aš e, sakiau, kad e, nereikia kelti klausimo, kieno kaltė. Aš tiesiog e, savo pasisakymo metu nenorėjau badyti niekino pirštais, tiesiog apžvelgiau islamą kaip reiškinį. Be to, E, buvo palygintas islamas su krikščionybė, buvo sakyta, kad krikščionis turi popėdžių, musulmonai ne. Tačiau musul, musulmoniškose valstybėse e, tokiuose kaip Marokas arba Tunisas tai problemų nekelia. Nes, pavyzdžiui, egzistuoja imamų e, taryba, o imamas, kuri veikia kaip e, popedžius. Protestantai taip pat neturi e, popedžiaus. Ir jeigu, sakykime, musulmonams kyla kažkokių klausimų dėl religijos, jie visada gali kryptis į imamų tarybą. Taigi mums reikia ieškoti alternatyvų. E, jūs kalbėjote apie strategijas ir aš savo pasisakymo metu taip pat sakiau, kad reikalingos naujos strategijos. Pirmininkas, ačiū. Ačiū už Jums už pasisakymą, labai įdomios diskusijos. Dabar galime perėti prie kitos sesijos dalies. E, prašyčiau prie manęs prisijungti mūsų svečius. Paskutinėje klausimų, klausimų dalyje mes kalbėsime apie priemonės skirtas kovoti su terorizmu bei vidaus strategiją. Pradėsime nuo Anos Nelberg Denis, tai yra Eurokop pirmininkės. Žinau, kad kai kurie mūsų svečiai turės išvykti anksčiau. Taigi, gerbiami kolegos, aš prašyčiau mūsų svečius kalbėti kuo įmanoma trumpiau. Aš atsiprašau, kad turiu pateikti tokį prašymą, tai yra tikrai mano kaltė. Ana, e, prašyčiau, kad jūs nedelsiant e, pradėtumėte savo pasisakymą. E, Na, jeigu turėsite kažkokios papildomos informacijos, visada galime ją pateikti kolegoms e, į elektroninėmis e, priemonėmis. Prašome. Gerbiamas pirmininkė, vicepirmininkai, Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę kreiptis į Jūs. E, Eurokop policijos, e, Europos policijos konfederacijos vardu. Aš e, džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiuose diskusijose ir pristatyti iššūkius, su kuriais e, susidūrė policija kovodama su terorizmu. Tačiau norėčiau visų pirma pabrėžti, kad ko reikia Europos teisės saugos pareigūnams, kovojant su naujomis saugumo grėsmėmis ir garantuojant saugumą Europos piliečiams. Esu Ana Nelberg Denis, esu e, Europos policijos konfederacijos pirmininkė, e, kuri atstovauja e, pusantro milijono policijos darbuotojų 25 ES šalyse interesus. Ir mes rūpinamės tokiais klausimais, kaip policijos bendradarbiavimas tarp valstybių taip pat saugus, saugi darbo aplinka policininkams. Nuo 2002 e, metų, tada kai buvo įsteigta Eurokop, mes e, kovojame siekdami e, keturių tikslų. Tai yra didesnė vidaus saugumo Europoje, saugum, saugios aplinkos policininkams, socialinės Europos politikai bei solidarumo ir kontaktų mesgymo. Kaip kolegos sakė, šiais metais įvykdyti teroristiniai išpoliai parodo, kad grėsmės e, valstybėse narėse keičiasi. E, mes taip pat e, nerimstame dėl vis stiprėjančios tendencijos vykdyti išpolius prieš policiją. E, šiais metais e, e, incidentai parodė, kad visų pirma, kai visi bėga nuo teroristų, policininkai bėga į tas vietas, kur teroristiniai išpoliai yra vykdomi. Ir dėl tos priežasties labai svarbu, kad jie gautų tinkamą paramą, apmokymus ir išteklius, kad galėtų vykdyti savo veiklą. Uh, E, policijai skirtos lėšos pasiekė kritin, kritiškai mažą lygį nuo tada, kai prasidėjo ekonominė krizė. Be to, visoje Europoje e, policijai vis sunkiau E, vykdyti savo užduotis, tai yra apsaugoti piliečius nuo teroristinių organizacijų. Taip pat yra pavienių e, individų, kurie e, siekia sunaikinti e, visuomenės ar vertybės, e, kuriomis remiasi Europa. Siekiant atremti šiuos iššūkius, labai svarbu, kad atitinkamai policijos biudžetai būtų koreguoti, kad policijos pareigūnai gautų reikiamus e, įgūdžius ir įrangą, tačiau jau keletą metų policijai skiriami biudžetai yra mažinami. Ką tai reiškia praktikoje? E, praktikoje tai reiškia, kad bus skiriama mažiau pinigų policijos įrangai, e, bus e, mažiau uniformų, ginklų, amunicijos, kompiuterių, automobilių, degalų. O tai yra esminiai dalykai. E, kurie yra reikalingi dar prieš pradedant galvoti apie kovas prieš terorizmą Europoje. Vis dėlto suprantu, e, vis dėlto aš esu mačiusi situacijų, kai e, policininkai turi pirkti patys e, apsauginės liemenes ir tai tikrai nėra būdas apsaugoti Europą. E, Dėl apmokymų. E, policijos pareigūnai turėtų būti apmokomi, kaip kovoti su naujomis e, teroristų grėsmėmis. E, taip pat reikia apsaugoti mūsų policininkus, kurie dirba gatvėse. Aš nenoriu kalbėti apie skirtingas taupimo priemonės valstybėse narėse, tačiau pastarosios turi poveikį nacionaliniam saugumui tačiau taip pat ir ES vidaus saugumui. Norėčiau pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, Ispanijoje e, Guardia Civil e, sumažins apmokymų, apmokytų e, darbuotojų GATEX padalinyje skaičių 40 procentų. Tai reiškia, kad bus mažiau galimybių atsekti ir aktyvu, nuaktyvuoti E, sprogmenis, e, kuriuos naudoja e, teroristai. Žinia, kad teroristiniai išpoliai nevykdomi pavieniui ir kad nusikaltimai neturi sienų. Taupimo priemonės įvairuoja valstybėse narėse, tačiau tai, kadangi ES sienų nėra, sumažėjęs vienos valstybės narės vidaus saugumas turės poveikį ir kitoms e, e, šalims regione. E, mes suprantame, kad biudžetų mažinimas yra nacionalinių kompetencijų dalykas, tačiau labai svarbu apžvelgti viso to pasakmes visam ES vidaus saugumui. Todėl norėčiau e, pereiti prie esminio klausimo. Reikia sustiprinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą. Šiuo metu matome, kad e, valstybės narės e, turi skirtingų gebėjimų, todėl tai kelia grėsmę policijos bendradarbiavimo Europos Sąjungoje, tarkim, užkertant kelią arba tyriant teroristinius E, veiksmus, gaunant atitinkamą informaciją. E, nors e, tarpvalstybiniai informacijos mainai atrodo veikia gerai, tačiau viską dar galima pagerinti, kaip ir koordinavimą bei standartizavimą. Sistemos turėtų būti tokios, kad jas galima būtų lengvai integruoti suderinti su nacionaliniais procesais, informacinių technologijų infrastruktūrą. Tuo tarpu tarp valstybinės informacijos keitimasis nėra tikslas savaime. Tikslas yra efektyviau kovoti su terorizmu. Šiam tikslui e, informacijos mainai turi būti e, spartesni ir turi būti vykdomi ES lygmeniu. E, Taigi, kaip ES piliečiai galėtų, tiksliau, kaip ES teisės aktai galėtų būti naudingi e, poli, e, policininkams. Mano kolegos e, man pritars, kad e, visų pirma e, reikia bendrų e, europinių strategijų kovoti su terorizmu. Tačiau šiandieną, kaip norėčiau pristatyti policininkų požiūrį, ko reikia teisės saugos e, pareigūnams kovojant su terorizmu. Tai yra e, pripažinimo ES ir nacionalinių lygmenių, kad e, reikia tinkamų išteklių, priemonių ir įgūdžių kovoti su terorizmu. Ir tai galėtų, pavyzdžiui, būti užfiksuota Europos saugumo strategijoje strategijoje. Taip pat e, galėtų būti imtas ir kitų iniciatyvų, e, keičiantis e, geriausią praktiką, organizuojant apmokymus ir taip toliau. Taigi mes turime priartinti Europą prie tokios bendros teisės saugos kultūros. Aš žinau, kad mes niekada kad policininkai žinodami, kad jiems kyla pavojus e, dirba savo darbą. Todėl labai svarbu pripažinti tų vyrų ir moterų, kurie dirba Europos e, policijos e, gretose vaidmenį, kad mes gyventumėm saugiai ir atrentumėm naujus iššūkius bendrai ir sėkmingai. Taigi aš dabar norėčiau atsakyti į užduotą klausimą. Taip, mūsų policininkai yra pasirengę atremti iššūkį, tai yra kovoti su terorizmu. Tačiau mums reikalingi ištekliai ir politinė parama, kad mes laimėtumėm šį mūšį. Ačiū Jums uždėmesi. Laukiu Jūsų atsakymų arba komentarų. Dėkoju. Thank you very much. Ačiū labai. Iš karto dabar suteiksiu žodį Belgijos federaliniam prokurorui Frederikui Van Liu. <clears throat> Merci, Monsieur le Président. Ačiū, pirmininkė. Parengiau trumpą PowerPoint prezentaciją, bet man buvo užduoti trys klausimai, tai trumpai apie tai pakalbėsiu. Atsakingas esu Belgijai už prokuratūros darbą kovoje su terorizmu ir mafijos veikla Belgijos karalystėje. Taip pat mes turime ir kitų kompetencijų, tai yra tarptautinė, humanitarinė teisė, nu, genocido nusikaltimai ir taip toliau, tarptautinis bendradarbiavimas, tyrimo speciali technika ir te, federalinės teismų policijos darbas. Tai tokia kompetencija yra sukaupta mūsų skyriuje. Noriu pasakyti, kad realinė prokuratūra, tai iš esmės antroji linija, uh, E, didžioji dalis bylų pradedama nagrinėti vietos e, prokuratūrų lygmenį ir paskui jau sprendžiama reikia perėti į federalinį lygmenį. Mm, tokie klausimai kaip terorizmas paprastai yra analizuojami e, federaliniu lygmeniu, bet prieš tai, aišku, atliekamas ir didžiulis darbas vietos policijos ir vietos prokuratūros. Buvo užduoti keli klausimai iškelti mūsų, mums kaip prelegentams visų pirma dėl priemonių kovos su terorizmu ES ribose, kokios yra priemonės, tų priemonių yra daug ES lygmenių, yra nemažai sprendimų ir pagrindų sprendimų ir um, parlamento tarybos direktyvo, aš uh, čia detalių neteiksiu, bet yra tikrai daug uh, teisės aktų konkrečiai kovai su terorizmu skirtų, taip pat yra ir priemonių dėl teismų bendradarbiavimo, kurios yra labai svarbios, taip pat kalbėjom apie Europolą, Eurojustą ir taip toliau. Tai yra tos priemonės, kurias mes naudojame kasdien. Reikia paminėti taip pat ir bendras tyrimų komandas, kai pradėjau dirbti mm, federalinio prokuroro padėjėjų 2007 metais, kol kas dar ta priemonė buvo nedaug naudojama, o dabar ji naudojama uh, su visa didėjančiu, didėjančia augančia sėkme. Aišku, problema yra ta, kad Na, reikia surasti bendrą kalbą, kurią galima būtų susikalbėti toje bendroje tyrimų komandoje ir ne visoms valstybėms lengva, aišku. Tai padaryti, aišku, tai tam tikra kliūtis, tačiau mes turime vis daugiau ir daugiau uh, Mm, žmonių, kurie, pavyzdžiui, moka anglų kalbą, sakykime, ir gali tikrai naudingai prisidėti prie bendrų tyrimo komandų darbo. Kitos priemonės yra gal tokios labiau specifinės, bet irgi turi svarbu poveikį, aš jau paminėčiau, pavyzdžiui, visą tai, kas yra padaryta telekomunikacijų srityje, galvojant apie duomenų apsaugą ir taip toliau. Čia uh, Paminėčiau ES teisingumo teismo sprendimą panaikinti 2006 metų pagrindų sprendimą dėl duomenų panaudojimo baudžiamosiose bylose jas tyriant. Dabar dėl to, kas paprašyta manęs paaiškinti, aš norėčiau paminėti keletą tokių konkrečių įrankių. Aišku, Europos arešto orderis buvo labai ypatingas žingsnis į priekį, galvojant apie um, teisminį bendradarbiavimą, bet reikia paminėti dar ir tai, kas, kas, kas, su kuo kasdien savo kurtos darbės susiduriu, tai yra tai, kad teismų, um, teismai labai skirtingai interpretuoja tą priemonę. Iš tikrųjų, um, koks tikslas tada turėti tą europinį arešto orderį, jeigu ta institucija, kurią kreipiamės, pradeda pati iš pat nuo, nuo, pat, nuo nulio visą vėl tyrimą, viską iš naujo perdaro. Tai aš manau, iš tikrųjų, tą, tą sritį reikėtų dar spręsti. Uh, E, dirbant su, statu, su, su teismais, kad iš tikrųjų e, Europos arešto orderis tinkamiau būtų gyvenimas, nes su kai kuriuom valstybėm esame pakankamai pastrygę, sudėtingai, e, aišku, joms yra gyventi tą orderį. Tai priemonė kaip po tokia yra puikiai, bet mes galėsime ją panaudoti tik tuo met, kai bus visiškai laikomasi įstatymo Europos teisės akto dvasia dvasios. Ta pati pasakyčiau apie uh, tarp tautinę tyrimo komisiją. Aš čia nesileisiu galbūt į bylos e, detalės, bet aš paminėčiau, pavyzdžiui, Vervie išpolį, kuriam buvo iškistas kelias. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad mm, Buvo priimtas sprendimas, kuris buvo gyventas dviejose valstybėse iš karto, o trečia valstybė atsisakė gyventi, kadangi pasirodė, kad per mažai yra įrodymų. Tai aš manau, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie mokymą geresnį galbūt, kad būtų geriau apmokyti darbuotojai, kad būtų ir geresnis išmanimas Europinių teisės aktų, bet taip pat ir tarpusavio pasitikėjimas. Nes labai dažnai teismai dirba tiesiog labai taip pragmatiškai ir ieško pragmatiškų sprendimų. Mm nes, na, aišku, mes nelaukiame, kol jūs jau kažkokius sprendimus parengsite, mes irgi pakankamai didelį galim ir patys gerai e, susidoroti su daugeliu klausimų, tai galiu tą paminėti, kad tikrai bendradarbiavame, bet to minėjau tą 2006 metų mm, sprendimą, kurį nulevo mm, teismas. Tai reiškia, kad ir atitinkami kiti aktai bus anuliuoti, kurie priimti po to, pavyzdžiui, ir aš žinau, kad Belgijai tas daroma, tarkim, ir, ir Niderlanduose buvo anuliuotų teisės aktų ir, aišku, konstitucinis teismas turės nuspręsti viską, bet Belgija numatė garantuoti, kad Europos teisingumo teismas mm, priimdamas savo sprendimą galvojo, kad nebuvo pakankamai e, tuo sprendimu, kuris buvo anuliuotas atsižvelgta į valstybių narių poziciją. Belgija pasirūpino, kad tai būtų padaryta ir iš tikrųjų svarbu yra pagalvoti apie tos interesus, kuriuos mes norime apginti. Na, tiesiog noriu pasakyti, gal per teisėją, per teismą, manau, mes turėtumėm turėti galimybę uh, gauti tam, tam tikrą informaciją, kuri man mano darbė yra būtina. Nes jeigu visiškai iš manęs bus atimtos tokios galimybės, tai kaip gauti informaciją, kuri man reikalinga, tai kaip aš galėsiu likti savo tyrimą. Šiandien Mm, šiandien kiekvienas nešiuosi e, po kompiuterį rankoje, bet reikia nepamiršti, kad 2007 metais atsirado pirmieji išmaniai telefonai. Taigi tos e, situacija keičiasi labai greitai, technologijos labai smarčiai keičiasi ir aišku, Reikia prisiminti, kad, pavyzdžiui, Belgijoje privatos gyvenimo apsaugos teisės aktai yra priimti dar 92 metais. Nuo to laiko, aišku, daug kas pasikeitė. E, kibernetinis pasaulis, aišku, iš tikrųjų kelia labai daug problemų. Mes nuolat susidurėme, aišku, su tą problematiką. Aš nesileisiu detalės. Um, bet yra vis daugiau mm, pranešimų, kad policija, Europos valdžia mm, neatseka visos informacijos, neatseka visų tų mm, mėginimų pakengti išpolių. Aš, na, neminėsiu čia visų tų elementų, kai buvo, pažiūrėjau, Europos parlamento komunikacijos, kai buvo, kokie išpoliai buvo prieš mm, jų sistemas, bet kiekvieną kartą. Pavyzdžiui, kai JAV turiu siūsti tyrimo komandą man yra pasakoma, kad e, galėsiu gauti informaciją tik tuomet, jeigu atitiksiu amerikiečių kriterijus, kurie iškeliami. Tai na, tie, kas analizavote amerikiečių teisė, tai žinosite, kokie griežti yra jų reikalavimai, griežtesniai mūsų. Pavyzdžiui, jeigu Belgijoje amerikiečių vairuotojas uh, pavyzdžiui, pravažiuoja degant raudonam šviesoforo signalui, aš nežinau, iš tikrųjų, aš, jeigu man reikia gauti to vairuotojo, vairuotojo pažymėjimo duomenis, ar jūs galvojate, kaip, ar čia turi e, taikoma. O, asmens duomenų apsauga, o yra ir kitų aspektų, pavyzdžiui, kad ir tokios žaidimų konsolės kaip PlayStation ir panašiai, jos irgi gali būti naudojamas asmens duomenų rinkimų ir dažnai dar tai tampa taikiniu iš tikrųjų, ką daryti toje srityje. Bet to nuo Šengeno pakeitimų 2006 metais yra ta rizika, kad nepilamečiai išvyks į Siriją ir bus, taps kovotojais ir galvojant apie mm, grėsmės piliečiams reikia galvoti apie SIS 2, iš esmės tų grėsmių. Pavyzdžiui, jeigu nepilnametis galvoja apie išvykimą į Siriją, nieko negali padaryti tol, kol jis neišvyko, kol tik tada gali pranešti apie nepilnamečio dingimą, pavyzdžiui, bet juk reikia nepamiršti, kad reikia užtikrinti pilną apsaugą, nepilnamečio ypatingai net ir apsaugą nuo jų pačių. Uh, Tai aš dar vieną dalyką pasakyčiau, e, galvojant apie tas priemonės, kurias jūs norėtumėt pasiūlyti, kad valstybės narės įrašytų savo nacionalinę teisę, reikia nepamiršti, kad, aišku, visa tai yra sėtina ir su juridiniais visais aspektais, tai yra toks mela, melanžas ir, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtumėme amerikiečių situaciją, Jeigu kažkas vyksta ir jo kelionės tikslai yra teroristiniai, jis bus patrauktas į teismą. O mes jau čia taikome visai kitokią, kitokią teisinę bazę, tai yra terorist, dalyvavimas teroristinės grupės veikloje. Tai matome, kad iš tikrųjų kokie, kokios yra skirtingos tos juridinės normos ir kad tikrai labai sudėtinga dažnai dirbti dėl tų skirtumų. Uh, Be to paminėčiau tai, kas buvo patvirtinta Belgijos e, pasiūlymą 2002 metais, tai yra 11 punktas. Ir šiame punkte kalbama apie e, ginkluotus e, konfliktus ir kai Belgija ir kitos valstybės narės interpretuoja šį punktą, tai uh, arba terorizmas, arba humanitarnė tarptautinė teisė turi būti taikoma. Ir mums kyla problema, nes kai surinkame į, mums reikia surinkti įrodymus, um, kad galėtumėm tyrimą. Ir aišku, taip, vienas, jeigu yra nusikaltimas uh, žmonijai, tai uh, vienas dalykas, jeigu yra terorizmas, yra kitas dalykas. Uh, įrodymai yra kitokio lygio, daug sunkiau įrodyti viską. Belgijoje, pavyzdžiui, jeigu asmuo dalyva, prisijungia prie teroristinės grupės ir dalyvauja teroristinėje veikloje, man reikia tų įrodymų. Pavyzdžiui, dėl šaryje grupės Belgijoje tikrai buvo labai rimtų sunkumų būtent dėl to skirtumo. Tai galbūt tiek apie įvairias e, galimybės, įvairias priemonės. Aš pateikiau Jums ir PowerPoint savo e, pasisakymą, kad būtų, būtų daugiau informacijos. Ačiū dabar. Žodis Kirin Eikman, Leidino universiteto terorizmo ir kovos su terorizmu centro atstoviai. Ačiū gerbiami Europos parlamento nariai, Libė komiteto nariai, kiti svečiai. Pasistengsiu kalbėti trumpai, laimiai Praeitos sesijos metu kolegos paminėjo daugelį aspektų, apie kuriuos ir aš norėjau pakalbėti, taigi kalbėsiu trumpai. Šiandien, kadangi kalbame apie vidaus saugumo politiką, verta būtų padiskutuoti šiek tiek apie esamą politikos priemonių poveikį. Svarbu pavyzdžiais pademonstruoti, kad reikėtų tikrovę atskirti nuo pageidaujamo politikos priemonių poveikio. Be to norėčiau atsakyti klausimą, ar e, reikia naujų valstybių narių ir um, apie tam tikrus šalutinius poveikius susijusius su politinėmis intervencijomis. Kaip e, minėta praeitos sesijos metu, pana Neumann, užsienio kovotojų poveikis um, pernelik e, didelis tam tikrais vertinimais ir e, galima būtų pažiūrėti į 2014 metų skaičius. Taip, e, rizika yra, bet ją kelia ne tik užsienio kovotojai, bet ir kiti asmenys ES viduje. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į Naiman ir Šapiro, uh, E, tyrimą, e, tie skaičiai yra patvirtinami. Nenoriu sakyti, kad nėra rizikos, bet e, norėčiau, kad Europos parlamento nariai realistiškai vertintų tą riziką, kas ją kelia, kas kelia tą grėsmę. Ir nemažai, nemažą tą, tos rizikos dalį sukelia ne užsienio kovotojai, bet kiti asmenys ES viduje. Kai kurie e, užsienio kovotojai grįžta, kai kurie netenka savo iliuzijų, kai kurie būna areštuojami. Ir e, nebūtinai kiekvienas e, besilaikantis radikalių pažiūrų dalyvaus teroristinėje veikloje. Taip pat galima būtų peržiūrėti ir pokalbio klausimuose tyrimų rezultatus. Įvairūs e, tyrimai parodė, kad turėtume iš tiesų kvestionuoti kai kuriuos e, duomenų saugojimo pasiūlymus, stebėsenos pasiūlymus. Aš ne prieš e, tokią priežiūrą, tokią stebėseną, bet vis dėlto reikėtų atsargiai elgtis, pavyzdžiui, atsižvelgiant į pranešimą, kurį pateikė Teisės reikalų ir žmogaus teisų komitetas. Ten yra gana įdomių aspektų paminėta. Taip pat e, kalbame dažnai apie socialinius tinklus, socialinę žiniasklaidą, bet norėčiau pastebėti, kad e, nepaisant to, kad labai svarbu stebėsiu tai, kas vyksta internetinėje erdvėje, e, jeigu atsižvelgtume į Niderlandų saugumo tarnybų pranešimą, tai nėra esminis veiksnys, vis dėlto nepaisant jo svarbos. Taip pat um, norėčiau paraginti Jūs uh, susipažinti su visais šiais pranešimais, ataskaitomis ir atsargiai vertinti naujus pasiūlymus dėl teisės aktų. Kas dėl empirinių duomenų trūkumo? Dėl terorizmo šiandien jau turime gana uh, neblogų studijų ir tyrimų, bet uh, vis dėlto to jų nepakanka. Ir tai nebūtina čia kartoti, reikia kritiškai vertinti viską, visą informaciją, kurią gauname, visą skelbiamą informaciją, ypač po rugsėjo 11-osios įvykių. Ehm, daugelį tyrimų trūksta detalumo, trūksta patikimų duomenų, todėl ehm, raginčiau parlamentas siekti daugiau empirinių duomenų, remti atitinkamus tyriejus, kurie renka tokius empirinius duomenis. Mums pavyko susipažinti su policijos bylomis dėl kai kurių teroristų veiklos pavyzdžių Niderlanduose ir taip galėjome padaryti išvadas dėl Hofstad grupės e, teroristinės grupuotės veiklos. E, ta grupė buvo kaltinama kai kurių žurnalistų žudimų Niderlanduose. Ir e, tokiu būdu noriu dar kartą parodyti, kokie svarbus gali būti vykdomi tyrimai. Daug kalbame apie prevenciją, apie informacijos valdymą, duomenų valdymą. Ir kaip ir anksčiau kalbėjęs kolega, norėčiau pabrėžti, kad e, baudžiamojo teisingumo paužiūris yra vienas pagrindinių e, metodų, kuriuo vadovaujamas Europos Sąjungoje ir kitur, bet e, turėtume sunerimti, turėtume omenyje kad e, ne už visus nusikaltimus dar e, nubausta ir e, reikia pagalvoti, kam yra pasitelkiamos baudžiamojo teisingumo priemonės. Kartais, žinoma, suveikia ir pats bausmės laukimas, kaip yra nurodoma atitinkamo literatūroje, bet nepaisant to, kad tai yra labai svarbu, vis dėlto kyla tam tikrų E, iššūkių dėl e, duomenų kaip įrodymų panaudojimo baudžiamosiuose procesuose. Ir e, manau, kad galime prognozuoti nusikaltimus, vadovaudomėsi duomenimis, turime informaciją ir nebūtinai tie prognozuojami nusikaltimai bus padaryti. Galiausiai, kalbant apie visą tai, turime suprasti, kad yra skirtumas tarp išorės ir vidaus saugumo. Ir iš tiesų e, gali būti taikomos įvairios teisinės sistemos vykdant teisės saugos ir žvalgybinę veiklą. Kas dėl tendencijų e, daugelį ES e, valstybių laikomas tam tikro vienodo požiūrio, ir tai, kad um, teroristinius susikaltimus padarantis asmenys turi būti teisiami ir persekiojami, bet e, nereikia pamiršti ir apie administracinės, finansinės priemonės ir kitas priemonės, kurios yra taip pat e, būtinos, e, norint užtikrinti procesinės teisės. Ir kalbant apie E, Niderlandų institucijų veiklą kovojant su užsienio kovotojais vykstančiais trečiasias šalis, e, siekiama jas e, sugražinti ir nesakysiu, kad tai vyksta nuolat Niderlanduose, bet yra įmamas įvairių priemonių, prevencinių, integracinių priemonių, kurios turi savo šalutinį poveikį, kurį taip pat būtina atsižvelgti. Uh, Taip pat e, tokių įgaliojimų suteikiama e, vykdomai, gal, vykdomai valdžiai ir tai galėtų būti neblogai, bet e, reikėtų nepamiršti apie teisminę peržiūrą, pagalvoti apie tai, kas priima sprendimus dėl rizikos ligmens ir panašiai. Kovos su terorizmu koordinatorius teigia, kad sprendimą turi priimtis teisėjas, bet man atrodo, kad ne visais atvejais turi būti būtent taip ir ne visais atvejais į Siriją vykstantis asmenys yra užsienio kovotojai. Svarbu, kad būtų pasirenkamos tinkamos veiksmingos teisų gynimo priemonės. Taip pat dažnai kalbame apie teisę į saugumą, apie mūsų prievolę ją apsaugoti, bet e, e, nereikėtų pamiršti ir apie kitas teisės. E, Teisė informacija, kuri ypač svarbi, taip pat neturėtume pamiršti apie lygybę, lygybę prieš įstatymą, lygybę kitame kontekste. Tai yra itin svarbu ir jeigu pažvelgtume empirinių tyrimų paužiūrių, po kovos su terorizmu priemonių poveikis musulmonų bendruomeniai 2011, metai, 2011 metų duomenimis yra labai įdomus, labai įdomu tai panagrinėti ir taip pat, manau, e, svarbu atsižvelgti į kai kurių įgyvendinamų priemonių šalutinį poveikį, pavyzdžiui, apie e, vizualinę stebėseną ir kitas priemonės. reikėtų galvoti ir apie kitus svarbius socialinius klausimus. Tai itin svarbu, jeigu norime, kad e, bendruomenė su mumis bendradarbiautų, kad e, mes jos neatstumtume. Baigdama, kalbėdama apie politiką, norėčiau dar pasakyti, kad e, kalbant apie esamas gyvendinamas politikos priemonės, jų yra nemažai. Ir Prašau jūsų vadovautis be kitako ir empiriniais tyrimais jų duomenimis. Juos būtinai atsižvelgti. Reikia pagalvoti apie tai, ar reikia visų pirma dalytis informaciją, ar vis dėlto pagalvoti apie tai, kaip jie dalyjamasi tarp teisės saugos ir kitų tarnybų. Ačiū. Thank you very much. And um, I've got some speakers. Labai ačiū. Uh, yra norinčių pasisakyti, sąrašą užbaigsiu, nes vertėjai turės darbą baigti irgi. Sofija Intveld, kolegos, tik po dvi minutės, prašau. E. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Visų pirma, ponė Nelberg, norėčiau bendrai įvertinti uh, policininkų ir policininkių atliekamą darbą, tikrai pasitikiu jais ir, ir galiu juos pagirti už atliekamą darbą, bet noriu užduoti šitokį klausimą. Daugelį valstybių, taip pat ir mano, uh, E, darosi vis akivaizdžiau, kad policijos pajėgos yra šališkos, yra tam tikro rasizmo, yra e, stereotipų, stigmatizacijos. Pavyzdžiui, Niderlanduose e, gana aukšto rango policijos pareigūnas vieną savaitę pareiškė, kad po kiekvieno incidento, apie kurį pranešama žiniasklaidoje, po teroristinio kažkokio incidento ar išpolio yra vis daugiau rasizmo ir tendencingumo Niderlandų policijos koalicijoje. Ir iš tikrųjų, mm, galvojant apie tai, kad jeigu toks policijos e, pareigūnas jau turi skambinti pavojus varpais, tai tikrai reikia susimastyti apie tai. Ar jūs negalvojate, kad toks požiūris policijos pajėgų prisideda prie radikalėjimo ir ekstremizmo augimo, o neišsprendžia to. Ar tai nepakenkia tą, tą moraliniam autoritetui, tą pasikeimui, kurio mes turime uh, turėti e, policijos atžvilgių. Toliau, e, e, pavanlėjo, duokite mums duomenų, duomenų sulaikino, sulaikymo nuostos galioja, tačiau niekas nes, net nepasivargina uh, tų nuostatų. Gal jūs galite pateikti mums įrodymų to, ką jūs pasakėte, kodėl mes vis uh, turime aprašyti, kad būtų daugiau galių sukurta, jeigu nėra įrodymų, kad iš tikrųjų mm, yra naudojamos tos galios. Ir iš tikrųjų daug kas iš to, ką jūs pasakėte, galbūt yra mm, tikra, bet aš turiu užduoti jums klausimą. Galvant apie kitą medalio pusę, jūs atstovate teisinėms sistemos, bet kaip dėl Belgakomo? Dėl to tyrimo tai yra ta kita medalio pusė, kai kalbame apie kovą su terorizmu. Ne vien tik tai gelbėjame žmonių gyvybės, mes taip pat turime saugoti demokratiją ir įstatymą viršinybę. Taigi, ką Jūs apie tai galvojate? Kla... Tik tai dvi minutės laiko turėjote ir, ir dar belgakoma. Pateikite e, iškeltą klausimą. 2 minutės 29 sekundės buvo, kai belgo komo klausimą iškelėte. Na, daug kas yra prognozuojami, aš, aš nenorėjau tą pasakyti, buvo galima numatyti, aišku. Dvi minutės, prašom. Ačiū, aš, aš kalbėsiu trumpai, nes tikrai vėlyvas vakaras. Norėčiau užduoti konkrečiai vieną klausimą, kuris, mano manimu, gal būtų labiausiai mm, skirtas poniai Nelberg Denis dėl išteklių. Čia mes kalbame tikrai apie tai, kad reikia investuoti į didžiulės plataus masto duomenų bazės tai šimtus turbūt milijonų eurų. Dabar yra svarstomi tie sprendimai ir, kaip žinome, visos mes valstybės narės dėja patiria didžiulius sunkumus. Su, savo biudžetus formuodamos, tai tikrai mažai yra tikimybių, kad bus daugiau lėšų skirta saugumui, policijos tarnyboms artimiausiais metais. Tai klausimas tada yra toks, kaip jūs e, sprendžiate tos klausimus, kad yra mm, tiek daug pinigų skiriama toms priemonėms, pavyzdžiui, tom techniniam priemonėm, centralizuotai domenų baziai, Pavyzdžiui, tai yra milijonai, o tų pinigų juk taip reikia eiliniams e, policininkams, pajėgoms, kurios dirba vietoje. E, aš galiu Jums pasakyti, kad e, iš tikrųjų svarbu, kad tai, ką tai reiškia, kad tie pinigai nebus du kart panaudoti. Tai kaip Jūs galvojate, ko, kaip būtų geriausiai išleistas tas euras, kuris skirtas policijos darbui. Katerina. <clears throat> Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Iš tiesų norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Jūs jau atsakėte į įvairius klausimus, kurie man kilo. Tapo aišku, kad terorizmas yra prioritetinis klausimas mūsų valstybėms narėms ir šis klausimas turėtų būti sprendžiamas per įvairius e, veiksmus, e, geriau panaudojant jau esamas priemonės. Anksčiau buvo kalbė, kalbėta apie Europolą, e, koks yra Europolo vaidmuo. Taigi aš dabar norėčiau paklausti mūsų e, svečių. E, Dėl veiksmų koordinavimo. Ar bendradarbiavimas dar galėtų būti pagerintas? Kaip? E, per naujus teisėkuros e, pasiūlymus ar kitomis priemonėmis. Toks būtų klausimas. E, dar norėčiau padėkoti ponui Fan Leu, kuris kalbėjo apie dingusius nepilnamečius. Man atrodo, kad šiam, šiai problemai reikia skirti daugiau dėmesio nes e, laikausi nuomonės, kad e, būtent e, tokie dingę nepilnamečiai tampa terorizmo aukomis. Ačiū dabar žodis Anai Gomes. Ačiū. Labai įdomus klausimai. Tačiau ši paskutinė dalis tikrai yra įdomiausia. Aš norėčiau padėkoti ponai Nelberg Denis kuri kalbėjo apie mūsų valdžios dviveidiškumą, taupimo priemonės. Mūsų policijos pajėgos turi būti tinkamai apmokytos, tinkamai finansuojamos. Jūs pateikėte pavyzdžių iš Ispanijos, tačiau tų pavyzdžių galiu pateikti iš Portugalijos. Tikrai negalima reikalauti policininkų kovoti su terorizmu, kai nėra tam priemonių. Toliau dar vienas dalykas. Ponas Van Liu apie tai kalbėjo. Aš norėčiau gauti daugiau informacijos, e, kurios pasigėdau jūsų pranešime. Nes ta informacija tikrai bus labai aktuali mūsų darbui. kodavimas. Jūs sakėte, kad, e, kad tai yra labai aktualus dalykas amerikiečiams. Ar amerikiečiai sutinkat koduoti, sakykime, europiečiams reikalingą informaciją? Toks yra pastebėjimas. E, toliau rekrūtų klausimas e, apie, norėčiau paklausti apie užverbuotus asmenis. Mes e, gerbėme teisės viršinybę, pagrindinės teisės, tačiau jeigu jūs, mes to nedarysime, atsidursime tą pačiame lygmenyje kaip ir teroristai. Aš laikausi nuomonės, kad e, reikia imtis veiksmų. Kolegų peržiūra reikalinga. Pavyzdžiui, Portugalija Portugalijoje yra aišku, kad mm, slaptosios tarnybos nepaiso teisės aktų, klausosi pokalbių, negavė jokių įgaliojimų. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū, kad e, sutilpote jums skirtą laiką. Dabar žodis ponui Dimeras. Ačiū. Na, jūs pats išprovokavote mane pasisakyti. Jūs e, pasakėte, e, kad jeigu turite konkrečių klausimų, prašome pasisakyti. E, man patiko šiandienos klausimai, ypač paskutinė klausimų dalis. Mm. Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, Eurokop E, atstoviai norėčiau mm, pasakyti tam tikrų kritinių pastabų. E, girdėjau, ką jūs sakėte apie 40 procentų e, išteklių sumažinimą, kad sunku vykdyti operatyvinės veiklas, kad, sumaži, kad tokios taupimo priemonės taip pat turės poveikį ir apmokymams. E, taip pat e, Belgijos e, federaliniam prokurorui norėčiau pasakyti, kad su jumis sutinku. Sutinku dėl to, ką jūs pasakėte dėl arešto orderio. Vis dėlto išvelgiu, kad trūksta solidarumo tarp teisminių institucijų. Ir aš mačiau, kad uh, tokių situacijų būta pačioje Belgijoje. Jūs taip pat kalbėjote apie 2006 metų pagrindų e, sprendimą. E, tam, ką jūs pasakėte, galiu pritarti kad e, greičiausiai dėl to priimto sprendimo ne visi gali laikytis vienodos nuomonės, o dėl ponios Eikman pasisakymo. Jūs kalbėjote apie tyrimus, apie mokslinius tyrimus. Aš rekomenduočiau, kad jie neturėtų būti atliekami vien tik tai universitetuose. Kad būtų e, analizuojami ne tik tai straipsniai, bet ir e, teismo sprendimai nes e, būtent per tai galite daugiau gauti informacijos apie terorizmo reiškinį. Kolegos, norėčiau paminėti, kad e, vertėjai gali pasilikti tik dar 5-6 minutės su mumis ilgiau numatyto laiko, tik prašysiu Labai trumpai atsakyti po 2-3 minutės. Žinau, kad norėtumėte turėti daugiau laiko, labai gailestauju. Pirmiausia, prašom, gal tik 2-3 minutės, ponia Anna Nelbergdenis. Dėkoju. Norėčiau atsakyti poniai um, Velt dėl um, radikalėjimo, kalbant apie e, policijos pareigūnų veiklą, apie stigmatizavimą ir taip toliau. Visiškai pritariu. Taip, e, norėčiau aiškiai pasakyti vieną dalyką. Jeigu taip nutinka, jeigu policija prisideda prie radikalėjimo, tai yra visiškai nepriimtina. Ir taip neturėtų būti. Neturime niekada jokių būdų mm, prisidėti prie šio reiškinio. Uh, Es piliečiai turi teisę sutikę policininką gatvėje jaustis saugus ir turime tuo pasirūpinti visada visomis aplinkybėmis 24 valandas per parą. Ir tai yra viena iš radikalėjimų susijusių problemų. Ir ją e, policijos įstaigos e, sprendžia pirmiausia. E, per švietimo ir kitas priemonės. Švietimas, manau, yra itin svarbus šioje srityje. Taip pat e, norėtume, kad būtų toliau įgyvendinamas Europos tarybos policijos pareigūnų elgsenos kodeksas. Jis egzistuoja nuo 2001 metų, bet ne visur tinkamai gyvendinamas. E, kai, kur, e, kai kuriuose valstybėse narėse pakankamai gerai gyvendintas, kai kur net ne, nematytas tas kodeksas. Taip pat atsakysiu ponui Elbracht dėl investicijų į kompiuterinės sistemas. Na, viskas priklauso nuo prioritetų, ar ne? Juk e, galiausiai kažkas turės atsisėsti prie to kompiuterio ir kažką veikti ir tų pinigų reikia. Svarbu Turėtų omenyje, kad e, nors kuriamos įvairios naujos priemonės, kai kurie policininkai net e, nesinaudoja esamomis priemonėmis. Visų pirma, gal reikėtų naudotis jau turimomis e, priemonėmis, užuot kuriant naujas. Lankausi daugelėje policijos nuovadų ir matau, kaip yra naudojamas tomis priemonėmis. Uh, Žinoma, jeigu galėsime, sukursime ir e, naujas kompiuterinės sistemas, bet e, e, kompiuteriai bent jau kol kas negali dar patruliuoti gatvių. Taigi viskas priklauso nuo prioritetų suskirstimo. Ar bus įmanoma rasti lėšų iš vidaus saugumo fondo, kad galima būtų kitaip suskirstyti uh, prioritetus ir poreikius susijusius su policija Europos Sąjungoje. Na, nežinau, ar bus įmanoma tai padaryti, viskas galų galia priklauso nuo prioritetų. Neturėtume pamiršti apie tai, ką turime daryti. Žinau, kad mm, turėdama daug patirties galėtumėte gerokai samesnį atsakymą pateikti, bet taip pat dabar suteiksiu žodį ponui Vanliu, taip pat labai trumpai prašysiu neviršti trijų minučių kalbėjimo laiko. Euh, donc, quand vous aurez ma présentation, je suis désolé, j'étais. Atsiprašau, iš tikrųjų, turėjau anksčiau baigti tą pasisakymą, bet už mano užduotis buvo tokia šeštame PowerPoint puslapį aš kalbu apie kovą su terorizmu ir iš tikrųjų problema. Ir, ir svarbiausia, kad mm, mes neturime išimtinių teisės aktų kovai su išimtiniais reiškiniais, kaip terorizmas, o turime pasitelkę eilinius paprastus teisės aktus kovoti su išimtiniais reiškiniais. E, tikrai nekalbėjome apie kelionių duomenų įrašus, bet aš. Uh, Turiu pasakyti, kad e, keliaivių duomenų įrašai yra ne vien tik tai skirti kovai su terorizmu, bet ir su kitais nusikaltimais. Aš gal kiek mazochistas esu, iš tikrųjų žinojau, kad kai ateisiu čia ir kalbėsiu apie tos dalykus, tai bus problemų. Bet 2012 e, metais buvo padaryti tyrimai Belgijoje ir aš e, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad 95 procentais federalinėje prokuratūroje reikalauja duomenų. Iš tikrųjų yra visa procedūra per teismus ir taip toliau. Ir vienas dalykas tik tai tiek, kad jeigu tų duomenų nėra, tai nebegali atlikti tyrimo, net jeigu yra tie duomenys kažkiek jų an, paversėt anonimiškais, vis tiek jie turi būti, jeigu jų nėra, negali atlikti tyrimo, bylos. Ir uh, Jei pažiūrėtumėm į bylų išsprendimą, aš kalbu apie savo bylas, apie tuos skaičius, tai iš tikrųjų reikia susimastyti. Man vis tiek nesuprantama yra pozicija tokia, kodėl. O, kodėl privačios įmonės labiau saugo privačius duomenis nei valstybinės įmonės, kurios vis tik tai turi daugiau galimybių tą padaryti, pažiūrėjau, tai tu kalba apie um, telefoninius pokalbius ar panašius dalykus. Dėl bendarbiavimo gerinimo buvo klausimų, dėl Eurojusto. Eurojustas yra puikiai priemonė, kaip ir Europolas. Vienintelė problema, su kuria dažnai susidurėme, yra, kad tos sistemos yra tiek skirtingos. Uh, Pavyzdžiui, vienur teismai yra atsakingi, kitur policija yra atsakingi ir dažnai būna taip, kad tarp Eurojuso Europolo yra tų tokių mm, pro, probleminių sričių, dėl tų netitikčių tokių. Aš manau, kad išsprendus tuos dalykus būtų galima pasiekti labai daug. Eurojus reikėtų stiprinti, nes iš tikrųjų, tarkime, būna dažnai tokių atvejų, kai tenka ir, ir, ir laukti ilgėliau dėl visų procedūrų. Praverstų stiprinti euro justą. Dėl JAV mūsų sistemos labai skirtingos. Jie daug mažiau, kaip čia pasakyti, jų um, teisės aktai yra kitokie, bet kai lyginė mūsų situacija su Amerika, bet ne tik su Amerika, uh, Ehm, situacija mane šokiruoja todėl, kad, e, pavyzdžiui, mm, jie reikalauja daugiau nei mes reikalavome, tarkim, kaip tarp, tarp, tarptautinio bendradarbiavimo. Ehm, pavyzdžiui, jeigu yra informacija iš Google, Jeigu, pavyzdžiui, vyksta komunikavimas e, e, tik tai Belgijos ribose, tarp Belgų, pavyzdžiui, aš negaliu gauti tos informacijos, kurią aš galiu gauti, pavyzdžiui, iš Amerikos, iš, kai yra tarptautinės komunikacijos atvejai. Tai aišku, kad e, teismų kontrolė turi būti užtikrinta e, ir tai yra įtvirtinta mūsų sistemose, tačiau prieiga prie duomenų turi būti užtikrinta Europos teisės saugos institucijoms, nes tai yra nepaprastai svarbu. Netrukus e, vertėjai turės išeiti ir pakaitinė komanda negalės ateiti. Be to e, galite sulaukti ir papildomų klausimų. 30 sekundžių tik tai visi jūsų minėti skaičiai. Jų laukiame nuo 2010 metų. Gal galėtumėte grįžti prie jūsų minėtų pranešimų, nes mums labai rūpi tie skaičiai. Antra, labai rekomenduočiau e, kreiptis į privatumo komisarą čia Belgijoje, kad jis e, paaiškintų, kaip elgiamasi su asmens duomenimis, nes tie asmens duomenys nėra anonimiški, priešingai nei jūs teigiate. Taip, e, kaip tik e, ir yra jums tokia bausmė, kad nebegalėsite atsakyti, kaip Anglijos karalienė negali atsakyti. Na, taip, Esu tikras, kad atsakymą turėtumėte dėja. Labai gaila, kad pritruko laiko. Labai atsiprašau dėl to. Tikrai turiu atsiprašyti, kad nepavyko aptarti visų rūpimų klausimų susijusių ypač su duomenų valdymu policijoje. Taigi atsiprašau dar kartą, kad nėra galimybės aptarti visų klausimų. Dabar ir jums suteiksiu dar porą minučių pasisakyti, Kirin. Na, gana sudėtingas iššūkis. Norėčiau truputį pasiteisyti, kad Niderlandų policijos vadovas kalbėjo apie tam tikrą priešpriešą su, su musulmonais policininkais ir manau, kad tai buvo gana drasu. Kalbant apie pagrindinės teisės, taip pat e, turėčiau pataisyti tai, ką sakė e, kolega iš Niderlandų. Niderlanduose e, apskritai vis dėlto humaniškai gana elgiamasi, tačiau labai griežtai elgiamasi su įtariamaisiais dėl e, teroristinių nusikaltimų ir e, norėčiau Jūs perspėti, kad Niderlanduose net jeigu yra nors menkiausias įtarimas padarius teroristinį nusikaltimą, jau yra gana griežtai elgiamasi, griežtų m, mm, taisyklių laikomasi. Kalbant apie pagrindinių teisų gyvendinimą, uh, Čia, e, manau, tai yra labai svarbu. Kas dėl tyrimų, puikus pasiūlymas peržiūrėti teismo sprendimus. Galioja įvairios e, teisminės sistemos, e, kai kuriuose valstybėse narėse Australijoje, pavyzdžiui, teismų sprendimai yra labai naudingi ir iš tų sprendimų galima suprasti, kaip elgiamasi su įrodymais, kaip jie yra traktuojami. Ir e, nuolat, žinoma, reikėtų palaikyti ryšį su e, varstybės prokurorais, e, nagrinėjant šį klausimą. Mm, taip pat kas dėl nepatogių klausimų, ar iš tiesų žvalgybos tarnybos nori bendradarbiauti iš savo tyrimų, iš savo patirties, galiu pasakyti, kad taip dažnai nebūna, bet galima būtų dar įsameu apie tai pakalbėti vėliau. Ačiū. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems